So, please, colleagues, take your seats. Kolegos, prašom atsisėsti. Ja, wir hatten dann Abstimmung. Ja. So, let's get down to business. Eikime prie reikalo iškart. Aušvicu. Pradedame e, komiteto posėdį. Šiek tiek ilgiau užtruko koordinatorių posėdis. Turėjome išsiaiškinti kai kuriuos dalykus jie buvo reikalingi, turėjome tai padaryti ir dabar pratesėme mūsų darbą 18 ir 19 darbo tvarkės klausimai. Reglamentų keitimas susijęs su farmakologiniu budrumu. Pranešėja Linda McEwen iš karto suteikiu jai žodį. Sėskitės kolegos ir klausomės pranešėjus. It's Linda. Yeah, um, thank you, Chair. Dėkoju, pirmininkė. Per paskutinį posėdį paaiškinau kolegoms apie kontekstą, apie šių dalinių pakeitimų e, kontekstą. Ir dabar trumpai priminsiu kolegoms, kad e, viskas prasidėjo nuo mediator atvejo Prancūzijoje, nuo to skandalo. Italijoje, Ispanijoje ir keliose kitose šalyse buvo platinami tie vaistai e, nuo diabeto nuo B tipo diabeto. Ir mm, per laiką pasirodė, kad kyla sveikatos problemų dėl tų vaistų. Kompanija po truputį e, atšaukė iš rinkos tos vaistus, tik e, Prancūzija ne. Bet kai viskas paaiškėjo ir tas skandalas tikrai buvo didelis Prancūzijoje, yra daug dar nesibaigusių teismo bylų. Europos komisija nusprendė peržiūrėti farmakologinio budrumo e, teisės aktus, prieš e, kurį laiką jau prasidėjo darbas ir siekiama pakeisti šiek tiek tą farmakologinio budrumo sistemą. Komisija nustatė spragas, kuriomis gali pasinaudoti na, gudrus teisininkai. Aš tikiuosi, kad e, taip nėra daroma dažnai, bet pasitaikė tokiu atveju praeitie kilo problemų kai kuriuose šalyse kompanija, kaip sakiau, atšaukė vaistą. Dėl e, iš, iš kai kurių rinkų nebeprašė licencijos Ispanijoje ir Italijoje, nepaskelbė apie saugumo priežastis. Ir teisės aktuose nėra nu, apibriešti tokie atvejai, kai e, kompanija atšaukė vaistus iš rinkos ne dėl saugumo sumetimų, o dėl kitų priežasčių. Taigi dabar komisija pasiūlė pakeitimus, kad būtų užpildyta ta spraga. Aš tikrai palankiai vertinu komisijos darbą. Jau buvo sustikimas su šešėliniais pranešėjais, buvo sutarta dėl to, kad reikia tas spragas užpildyti. Farmakologinio budrumo teisės aktai turi įsigalioti šių metų Liepos mėnesį. Ir aš kaip pranešėja ir taip pat šešėliniai pranešėjai tikimės, kad e, taip pat ir taryba ir komisija tikisi, kad jeigu greitai sustarsime dėl pakeitimų, galėsime įgyvendinti visus teisės aktus kartu. Tai reiškia, kad e, nacionalinės reguliavimo institucijos e, turi, galės vaidinti stipresnį vaidmenį farmakologinio stebėjimo darbe ir aš Manau, kad tai taip pat svarbu yra ir pacientų labai, kad tos spragos būtų panaikintos. Taigi komisija siūlo, aš žinoma visko detaliai nepaskusiu, tiesiog komisija siūlo kelis pagrindinius pakeitimus, tai yra, kai komisija nusprendžia nebetnaujinti licencijos, turi aiškiai m, mm, pranešti, kodėl ji tos licencijos nebeprašo. Ji turi pranešti reguliavimo institucijoms apie priežastis. Uh, Tai užtikrins daug didesnį skaidrumą. Jeigu bendrovė dėl saugumo sumetimų atšaukia iš rinkos vaistus, iškart prasidės procedūra Europos vaistų agentūrai. Praeitie tai buvo, būdavo paliekama valstybių narių nuožiūrai, tai yra pradėti kažkokią procedūrą skubos ar ne. Na, o dabar tai jau bus automatinė procedūra. Kiti pakeitimai Kitos problemos yra papildoma vaistų stebėsena. Žinome, kad daug vaistų yra papildomai stebimi po to, kai jie yra patiekiami į rinką. Po penkeris metus dažnai po to, kai patiekiami į rinką. Ir um, yra skatinama pranešti apie nepageidavimas reakcijas. Ir pagal naujus teisės aktus ant pakuotės būtų rašoma, kad yra vaistas, kuriam taikoma ta papildoma stebėsena, tai yra naujas vaistas ir tai būtų skatinama pranešti apie galimas problemas ir nepagidavimas reakcijas. Tačiau į papildomą stebėseną, į tą sąrašą automatiškai nepatenka vaistai, kuriems atliekamas e, saugumo tyrimas paleidimo suteikimo. Juk kartais leidžiama vaistus e, tiekti į rinką, bet dar reikia ištirti kai kurios dalykus, pavyzdžiui, saugumą ar e, veiksmingumą. 2001 metais e, per pastarį dešimtmetį buvo išimti iš rinkos tie minėti vaistai. Ir tikrai reikia užtikrinti, kad papildoma stebėsena, vaisto stebėsena turi būti vykdoma tol, kol tyrimai yra dar nepateikti. Taigi, komisija siūlo tokius dalykus ir aš savo pranešime palankiai vertinu komisijos pasiūlymą. Norėčiau, kad tikrai būtų griežtai e, reglamentojama, kada bendrovės turi mm, atšaukti vaistus iš rinkos. Na, tas atšaukimas turi būti siejamas su griežtomis taisyklėmis ir e, reikėtų dar e, pakalbėti apie formuluotės. Pavyzdžiui, kai buvo vaistai atšaukti iš rinkos, kai buvo licencija nepratesta Ispanija Italija, tai buvo dėl komercinių priežasčių, tai buvo pranešta. Mes bendradarbiavame su taryba. Jau išreiškiau tarybos atstovams savo nuogastavimus, jie taip pat e, koreguoja komisijos pasiūlymą ir tikrai tas, e, ta versija, kurią patikė nesiniai taryba ir joje yra atsižvelgiama į mano siūlomus pakeitimus. Labai geras ženklas ir aš manau, kad ir tarybos atstovai šiandien galės pasisakyti. Norėčiau paprašyti kolegų kuo e, labiau sumažinti pakeitimų skaičių, tiksliau, kuo mažiau pakeitimų teikti, nes jeigu labai daug bus tų pakeitimų, tai vargu ar pavyks įgyvendinti Liepos mėnesį teisės aktus. Žinau, kad ketinama teikti konkrečių pakeitimų, bet tikrai nereikėtų per daug jų. Uh, Mm, buvo kalbama apie pakeitimus e, susijusius su, mm, su ženklinimu, su pakuočių ženklinimu ir e, vartojimu ne pagal etikė, e, instrukcijas. Ir taip pat kai kurie kolegos Taigi kai kurie kolegos nori apriboti tą vartojimą ne pagal paskirtį, ne pagal e, charakteristiką vaisto. Ir, na, medikai iš tikrųjų patys vis dėlto priima sprendimus, komisija negali jiems nurodyti, kada jie e, kokiais atvejais turi skirti kokius vaistus. Ir e, būna tokių atvejų, kai pacientams, vaikams yra ne pagal paskirtį prirašomi tam tikri vaistai yra, bet to ir tie komerciniai interesai, prekybiniai interesai susiję su tuo vartojimu ne pagal paskirtį mano šalyje. Aš spauda rašo apie tai. Antradienį ryte aš girdėjau, kad Junktinėje karalystėje medikai vartoja, prirašo tam tikrus vaistus nuo vėžio ir nepakankamai pagal paskirtį tie vaistai yra prirašomi. Taigi, e, gydytojai mano, kad gydimas yra vis dėlto efektyvus, tačiau buvo iškelta teismo byla prieš tas sveikatos apsaugos institucijas ir e, bandoma užkirsti kelią, kad e, Junktinės karalystės sveikatos Sveikatos apsaugos ministerija uh, užkirstų kelią vaistų uh, skirimui ne pagal paskirtį. Ir, ir kad reikia remtis uh, medicininiais įrodymais. Yra daug komplikuotų, daug sudėtingų dalykų susijusių su šitais klausimais ir aš visko detaliai nepasakosiu. Tiesiog labai malonu, kad įvyks diskusijos apie uh, šitos klausimus. Tikrai laukiu diskusijų su taryba ir su komisija, jeigu dabar jau pradėsime teikti pakeitimus. Ir jeigu bus jų labai daug, tai man atrodo, tik iki kitų metų Liepos mėnesio užbaigsime darbą. Bet reikia paskubėti, nes iš tikrųjų daug kas statoma ant kortos. Tai yra ir pacientų labui, ir apskritai tai yra labai skubus klausimas. Todėl tegu kolegos grei, labai atidžiai pagalvoja apie jų uh, E, siūlomus pakeitimus ir labai greitai reikės pateikti tos pakeitimus šią savaitę ir būtų galima greitai pradėti balsuoti, jeigu tų pakeitimų nebus per daug ir tada pavyktų greitai susitarti ateityje dėl šio, dėl šių teisės aktų. Dėkuoju pirmininkai. Linda McEvan. Ačiū Linda McGevin. Dabar suteiksiu žodį pranešėjams Pilar Ajuzo. Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti panę Makevin, kad atliko tokį puikų darbą. Jie susitiko su, su šešiliniais pranešėjais ir aš visiškai jai pritariu, kad čia kalba eina ne tik apie naujus teisės aktus, čia kalba eina apie dabartinių teisės aktų sustiprinimą, kad būtų išvengta tokių atvejų kaip e, mediator ir e, kad būtų išspręstos panašios problemos. Reikia tų bandymų nepalankiausiamis sąlygomis ir reikėtų išvengti tokių bandymų ir žinoma, Mes visų problemų gal ir neišspręsime, kaip jau sakė ir ponė Mekevin, būtų neįmanoma dabar tai padaryti. Juk ir e, gydytojams reikia palikti e, laisvę nuspręsti, kokius vaistus priskirti, mes jokiais teisės aktais nesugebėsime nus, na, numatyti, kokius vaistus reikėtų skirti. Uh, Todėl aš pritariu pranešimui, pritariu siūlomiems pakeitimams, jie yra geri, jais e, iš tikrųjų ketinama pakeisti svarbius dalykus komisijos pasiūlyme. Trečiasis pakeitimas ir prievolė rinkodaros, e, turėtoje, rinkodaros leidimų turėtojams pranešti Europos vaisto agentūrai, jeigu e, jie ketina išimti vaistus iš rinkos, tai iš tikrųjų suteiktų didesnį skaidrumą, nes, pažiūrėjau, mediator atveju, tai e, jų argumentas buvo, kad tiesiog nebėra paklausos tiems vaistams ir dėl to jie atšaukė iš rinkos. E, kaip ir praeitą kartą, dabar irgi norėčiau užduoti klausimą komisijai. Kalbant apie skubos, procedūros skubos tvarką, e, pagal kai reikia, pavyzdžiui, pakeisti dozę ar, ar tiesiog prirašyti kitokius vaistus, tai man kila klausimas, ar procedūra skubos tvarka yra numatoma tokiais atvejais, ar 60 dienų terminas yra taikomas ir tuo atveju norėčiau paklausti komisijos apie tai. Ar tai nesukurtų per didelės naštos Europos vaistų agentūrai? Nenoriu, kad agentūra turėtų per daug darbo ir taip jau ten jie daug darbo turi. Norėčiau sužinoti komisijos nuomonę apie tai. Man e, tiesiog kyla klausimas, ar agentūra susidoros su tuo darbu. Na, o dėl pakeitimų mes e, neplanuojame keisti daugybę pakeitimu, tiesiog norime pagerinti dabartinius teisės aktus ir norime, kad viskas būtų gyvendinta kuo greičiau. Štai kodėl kaip šešėliniai pranešėjai mes nusprendėme neteikti jokių pakeitimų, jeigu jie nėra iš tikrųjų reikalingi būtini. Kita pranešėja Jana Kudakis. Labai trumpai norėčiau pritarti pranešėjai. Labai svarbu užpildyti tas spragas ir pataisyti tą pagrindinis teisės aktą. Apie visiškai naują teisės aktą reikėtų pagalvoti vėliau. Aš norėčiau tik tai išreikšti mano frakcijos pritarimą pranešėjos siūlymui ir aš tikiuosi, kad komisijas išvelgs į mūsų pasiūlymus artimiausiu metu. Um, Kas dėl naudojimo nepagal paskirtį? Autorizacijos proceso metu mes įpareigojame farmacijos bendrovės e, naudoti vaistus, gydyti uh, E, tam tikras indikacijas ir tam tikras e, lygas. Ir aš manau, kad tą praktiką reikėtų pratesti to autorizacijos licencijavimo proceso metu. Būtent tą minėjo Linda. Aš norėčiau pakalbėti apie tą nuostatą dėl galimo vaistų atšaukimo. Labai gerai, kad mes uh, pripažįstame, kad yra tam tikros spragos. Kita vertus, labai gerai, kad mes gausime informaciją, jeigu vaistai bus išimti iš rinkos. Ar anksčiau taip nebuvo, tačiau mes ir komisija pamiršo kažką. Tai yra mokesčių klausimas nėra jokio reglamento dėl mokesčių. Praėjusi EMOS valdybos posėdį aš išgirdau labai daug kritikos dėl to, kad EMA turi daug ką nuveikti, tačiau dar nieko nepasiūlė dėl mokesčio. Todėl aš norėčiau pateikti pasiūlymą. Aš vis dėlto abejoju, kaip tą padaryti. Ar reikės imtis atskiro reguliavimo mokesčių reguliavimo ir tai užtruks bent jau porą metų, ar mes siūlysime priimti deleguotą teisės aktą. Aš teikčiau pirmenybę būtent jam, žinoma, jeigu parlamentas pasiteiks, pasikeis komisiją, žinoma, jeigu komisija pasiūlys, sutiks pateikti tą reglamentą dėl mokesčių artimiausių metų ir bendradarbiaus su parlamentu. Taigi jūs, Patricija, teisi, kad dėl mokesčių ne visada mes susitarėme laikomės vienodos nuomonės, bet kaip ten bebūtų, reikia galvoti apie įgyvendinimo teisės aktą ir Aš šiuo klausimu pateiksiu pakeitimo siūlymą ir tikiuosi, kad jam pritars pranešėjai. Dėkojame. Peter Lyze. Ačiū pirmininkė, ačiū Linda už nuveiktą darbą. Aš pritariu Ajūzo nuomoniai, kad tas pranešimas yra geras ir geras pagrindas toliau diskutuoti su komisija. Aš pritariu Lindai ir kolegė Ajūzo, kad reikia labai atsargiai kalbėti apie vaistų vartojimą ne pagal paskirtį. Tai nauja tema, kurios mes negalėjome išsamei aptarti pastaruoju metu. Žinoma, politiškai vertinant labai svarbu pabandyti apriboti tą vartojimą ne, papa, ne, ne pagal paskirtį, todėl mes priėmė tinkamą teisės aktą dėl vaistų skirtų vaikams tačiau tą pranešimą rengė kolegė Grostet ir ypač intensyvios terapijos skyrėse labai dažnai buvo ne pagal paskirtį vartojami vaistai, 80 procentų buvo naudomas procentas, tačiau dabar mes turime ir toliau stengtis, kad nebūtų situacija tokia, jog vaikai negautų pačių tinkamiausių vaistų. Taigi mes turime dėti pastangas, kad tas ne visiškai pagal paskirtį skiriamų vaistų kiekis būtų mažinamas. Galbūt su komisija vertėtų surenkti klausimus ir nemanyčiau, kad būtent šiame pranešime reikėtų kalbėti apskritai apie vaistų vartojimą ne pagal paskirtį. Nenorėčiau, kad procedūros taptų dar sudėtingesnės, tačiau vis dėlto aš norėčiau, kad mes iš 2010 metų teisės akto diskusijų perkeltume vieną aspektą, tai yra e, medikamentų, taip vadinama, boks idėja. Labai svarbu kad mm, lapelėje, vaistų lapelėje buvo, būtų pateikta visa informacija apie medikamentus. Tačiau tam bendram pakuotės lapelio e, siūlymui komisija nepritarė ir kol kas atidėjo vėlesniam laikui. Vaistų saugos tarnybų atstovai sako, kad tai yra labai svarbus aspektas, svarbu, kad vaistai būtų naudojami pagal paskirtį ir todėl plenarnėje sesijoje mes pateikėme e, siūlymą dėl maisto produktų bendro, mai, e, vaistinių preparatų bendro aprašo. Ir dabar manytume, kad kai bus atliekama to e, Mm, pakuotės lapelio peržiūrą, reikėtų grįžti prie šio klausimo. Ir aš pateiksiu tinkamą pasiūlymą, žinoma, jo atsisakysiu, jeigu man bus patikinta, kad kitose procedūrose grįžime, grįžime prie to klausimo rimtai, solidžiai ir ypač jeigu taryba pasakys, kad yra nusiteikusi diskutuoti šiuo klausimu ir pateikti atskirą teisės aktų pasiūlymą. Taigi plenarnėje sesijoje mes nutarėme, kad šitas vaistų, taip vadinamo informacinio boks klausimas bus nagrinėjimas, todėl reikėtų prie jo grįžti, nors pranešime apie jį nieko nekalbama, bet aš pateiksiu atitinkamą e, pasiūlymą. Dėkuoju, žodis šešėliniai pranešėjai iš Aldi frakcijos Parvanova. Aš norėčiau padėkoti Lindai už jos e, pranešimo projektą ir už puikų bendradarbiavimą su šešėliniais pranešėjais ir nu, dėl to darbas tampa daug paprastesnis siekiant atnaujinti šį teisės aktą. E, komisija pateikė pasiūlymus dėl farmakologinio budrumo uh, reglamento atnaujinimo, atsižvelgdama į vairius e, atvejus e, Prancūzijoje ir kitose valstybėse. Linda pateikė labai svarių argumentų ir e, pakeitimų siūlymų savo pranešime. Komisijos pasiūlyme yra nuostatų, pagal kurias bus galima atšaukti uh, E, vaistus dėl tam tikros rizikos faktorių. Tai buvo kai kuriuose valstybėse. Taip pat yra e, pasiūlyta, kad tas vaistinių preparatų sąrašas būtų peržiūrimas dažniau ir be to yra siūloma e, paskelbti informaciją apie tuos vaistus, kurie buvo išimti iš rinkos ir nurodyti priežastis ir taip pat vadovaujantis gerąją teisėkuros praktiką reikėtų galvoti apie, and... apie 2010 m. susitarimo įgyvendinimą. Taigi tas vadinamas informacinis boks iš tikrųjų yra labai reikalingas. Ir atrodo reikėtų grįžti prie diskusijos dėl to. Ir kitas klausimas dėl vaistų vartojimo ne pagal paskirtį. Medikator atvejis e, rodo, kad iš tikrųjų buvo rekomenduojama uh, naudoti vaistinės medžiagas ne pagal paskirtį ir todėl šitą klausimą reikėtų spręsti kartu su komisija, galvojant apie farmaloginį budrumą. E, Novartis Junktinėje kar karalystėje taip pat e, įvyko panašus atvejis, jį taip pat reikėtų įsigilinti, reikia labai atidžiai, e, atsargiai siūlyti pakeitimus turint omenyje, kad penktos straipsnio nuostatose yra numatytos tam tikros išskirtinės aplinkybės, leidžiančios naudotis e, e, vaistus, kurie nėra būtinai įtraukti į sąrašus, bet kuriuos paskiria profesionalai. Taigi reikia atsižvelgti į tą straipsnį, bet to agentūra turėtų priimti gairias, kurias reikėtų nuosekliai taikyti valstybėse narėse. Vielen Dank. Damit haben wir die Rednerliste geschlossen. Und Taigi, pasisakė visi pranešėjai, šešėliniai pranešėjai. Dabar suteiksiu žodį e, Sanko direktato atstoviai. Thank you very much. Uh, Ačiū, panė pirmininkė. Aš e, sureaguosiu į įvairias išsakytas pastabas. Pasižymėjau komisijos pasiūlymui išsakytą paramą ir dėkoju už supratimą susijusią su šio pasiūlymo priežastimis. Pirmiausia, noriu pabrėžti, ponė Ajūzo paklausė, ar skubos procedūroje numatyta atsižvelgti į e, įvairius rodiklius, taip komisija numato tą padaryti. Ta procedūra reikės vadovautis, kuomet iškils rimta grėsmė e, sveikatos būklės e, apsaugai susijusiai su farmakologiniu budrumu. Pone Rodberint uždavė klausimą dėl mokesčių rinkliavų. Mes glaudžiai bendrabiavame su Europos vaisto agentūra ir e, šiandien prasideda dviejų dienų susitikimas su vaisto agentūros darbuotojais. Jame bus svarstomi koncepcinių dokumentų, kurie bus pristatomi įvairiems suinteresuotiems subjektams, vyks jų viešas svarstymas, taip pat bus svarstomi su mokesčiais, rinkliavomis susiję klausimai. Viskas bus sprendžiama pasitelkiant bendro sprendimo procedūrą, laikotarpis tam numatomas vienarių metų metų, kadangi yra nustatyti tam tikri galutiniai terminai, terminai, kurių reikia laikytis, tačiau tikrai galiu Jūs patikinti, kad e, šiuo klausimu palaikome glaužius darbinius santykius ir ryšius su EMA. E, buvo užduotas klausimas dėl e, informacinio lapelio, vadinus packbox pakuotės lapelio. Mes esame parengę atitinkamą informacinė skrajutė. E, dabar svarstome išsameu, e, kokią informaciją reikėtų pateikti. Toje Factbox e, ir šiuo metu pradedame tyrimą, jo metu turės išaiškėti, kokiu veiksmu būtina imtis, kad padidintume informacijos sklaidą susijusiu su konkrečiu vaistų vartojimu. Dėl vartojimo nepas, ne pagal paskirtį tai yra sudėtingas klausimas. Reikia jį apsvarstyti daug rimčiau prieš siūlant bet kokius sprendimus buvo pareikšta nelabai, ne, nemažai nuogastavimų dėl atitinkamų reglamentų susijusių su vartojimu vaistinė pagal paskirtį ir mes juos atsižvelgsime. Ačiū pirmininkė. Pirmininkas, ačiū, noriu suteikti žodį pirmininkaujančios šalies atstovams, kurie taip pat paprašė žodžio ir dalyvauja mūsų posėdėje, ponė Paulsen. Gerbiami Envi komiteto nariai, džiaugiuosi šiandien galėdama dalyvauti jūsų posėdėje, dalyvauti svarstant šį teisinį dokumentą. Mano pavardė Paulsen, Dorota, pirmininkauju taryboje vaistų medicinės įrangos darbo grupiai, esu teisininkė ir dirbu Danijos sveikatos apsaugos sistemos struktūrose, kurios e, atsakingos už minėtas rytis. Žinau, kad e, siekiama, jog taryba labai greitai patvirtintų farmakologinio budrumo taisyklės. Taryba pritarė tokiam pageidavimui taryboje iki šiol buvo e, svarstamos trys nuostatos, kurias noriu trumpai pristatyti. Pirmiausiai, siūloma nustatyti bendrą visą ES procedūrą pagal 107 e, straipsnio į dalį atitinkamos direktyvos tam, kad būtų galima skubos e, tvarka priimti atitinkamus sprendimus susijusius su tarybos prisimamas įsipareigojimas. Taigi prak komitetas turi prisimti nemažai įsipareigojimų ir e, rengiant šios įsipareigojimus 2010-aisiais buvo priimti atitinkami teisės aktai. Taryboje tačiau pageidaujama, kad uh, ES lygmenių galiojanti procedūra visų atvejų nespręstų automatiškai. Kitas būdas, kita procedūra yra grindžiama reglamento 23 straipsnių. Tenai siūloma e, taikyti ypatingą tokių medikamentų, tokių vaistų ženklinimą, tokiu juodu trikampiu. Taryba tačiau mano, kad nereikėtų sudarinėti per ilgo tokių vaistinių medžiagų sąrašo. Toks yra mūsų siekis. Pagrindinė to priežastis susijusi su to, kad priešingų atveju susilpnintume mūsų siekiamą tikslą naudoti tą minėtą e, juodojo trikampio simbolį. Siekime, kad jis nebūtų per daug dažnai naudojamas. Kalbant apie pakuotės informacinį lapelį, tą faktų dėžutė vadinama. Klausimas yra, ar siekiama parodyti pacientams, kokie vaistai yra stebimi, labiau kokie ne. Tačiau gali stikti taip, kad laikui bėgant būtų patvirtinamos naujos taisyklės ar prievolės galiojančios tam tikriems vaistams ir mm, kartais gali atsitikti taip, kad prieš atnaujinant atitinkamą informaciją pakuotės lapelyje atitinkami vaistai arba jų sudėdamasios dalis gali paprasčiausiai būti išimti iš rinkos. Tai mus šiek tiek neramina. 23 direktyvos straipsnis susijęs su teisė gauti informaciją, atitinkamas reglamentavimas vaistų realizavimo, pardavimo leidimų, jeigu laiku nepaprašoma pratesti registracijos leidimo, būtent kreiptis atinkamas institucijas. Čia mums svarbu sutvarkyti informacijos srautus, tai yra nustatyti e, į kokias institucijas būtina kreiptis. Tarkime, tokiu atveju, jeigu atskirose valstybėse narėse neprekiaujama vienokiais ar kitokiais vaistais, jiems, joms vis tiek reikia suteikti informaciją apie tai, kad kitose e, valstybėse narėse, tarkime, yra nustoti prekiauti tam tikros rūšės vaistais. Labai svarbu e, užtikrinti tą informacijos e, srautų deramą valdymą, kad užtikrintume aukštesnį saugumo lygį. kalbant apie iš ankstinio įspėjimo sistemą, atitinkamus siunčiamus signalus taryboje, šie klausimai taip pat buvo svarstomi. Gamintojai turintys teisę parduoti savo vaistus, tarkime, trečiojoje šalyje galėtų būti su šiomis nuostatomis susiję arba jeigu e, atitinkami vaistai yra gaminami trečiosiose šalise, tačiau jais prekiaujama Europos Sąjungoje, tuomet irgi reikia atitinkamai informuoti įvykus pokyčiams kompetitingas institucijas. Baigdama noriu pranešti, kad tarybai pirmininkaujanti Danija tikisi konstruktyvaus glaudaus bendarbiavimo su visais suinteresuotais subjektais ir mes norime konstruktyviai aptarti su jumis abu teisės aktus. Ačiū pabaigai, Lindai Makėvin, pranašėjai suteikiamas žodis. Ačiū pirmininkė, ačiū kolegoms už išreikštą paramą. Su girdėjau, girdėjau apie tai, kad jau bus pateikiamos pataisos, esu pasirengusi jas apsvarstyti dėl vartojimo ne pagal paskirtį, galbūt reikėtų imtis atskiros iniciatyvos šio klausimo, nes jis tikrai labai sudėtingas. Galbūt komitete reikėtų surenkti klausimus apsvarstyti bendruosius aspektus, taip pat apsvarstyti Europos vaisto agentūros parengtas gairias, nustatyti ES įgaliojimus, leidžiančius kištis į gydytojų išrašomus vaistų receptus ir, ir jų vartojimą dėl ponios Ajūzo klausimo per didelės EMA administracinės naštos susijusios su teisės aktais dėl farmakologinio budrumo. Mes siekiame sukurti instituciją, kuri nuolat galėtų svarstyti įvairias problemas susijusias su farmakologiniu budrumu, tam, kad būtų vaistų saugos lygis padidintas ir būtent tokių pokyčių turime siekti, kalbant apie dėrybas su taryba jau esu gavusi atitinkamų duomenų apie mūsų konkretų bendarbiavimą su EMA ir e, kokiems klausimams reikėtų teikti pirmenybę, kokius reikėtų svarstyti, spręsti skubos tvarką. Taigi vienus klausimus reikia spręsti skubiau, kitus e, mažiau skubiai ir pagal 31 straipsnį yra numatomas atitinkamos procedūros. E, su EMA mes svarstėme E, rūpimus klausimus tikrai daug kartų, protokolus galima pasižiūrėti, tačiau niekas nepasikeitė ir aš todėl nemanau, kad EMA e yra tinkamiausios formos dabar svastyti šios klausimus, nes čia yra šiuo metu tik švaistomi mokesčių mokėtojų pinigai ir nieko rimto nedaroma. Taigi taryba turi priimti sprendimą apie svarbesnius klausimus ir mažiau svarbius. Reikia atnaujinti bendrą sistemą, taip pat pagerinti visuomenės informavimą, nes žmonėms tikrai e, labai rūpi tolesni veiksmai po mediator skandalo ir būtina imtis visų įmanomų veiksmų, kad ES būtų užtikrintas kuo didesnis vaistų saugumas. Pirmininkas, ačiū Lindai Makeven, dėkoju diskusijų dalyviams, pirmininkaujančiai šaliai. Pakeitimų teikimo terminas baigėsi balandžio 27 dieną. Susitarėme su pranešėja, kad galėtume laikytis tvarkaraščio, nes balsavimas vyks aplinkos komitete gegužės 8 dieną, tai reiškia e, visus pakeitimus galima teikti tik anglų kalba. O plenarinė sesija bus balsuojama dėl šio pranešimo rugsėjo mėnesį. Baigėme svarstyti 18-19 darbo tvarkės klausimus. Sekretariato darbuotojai man pranešė, kad e, Jie yra pasirengę padėti, parengti pakeitimų formuotės anglų kalba. Komiteto nariams dabar 20 darbo atvarkės klausimas. Savanoriška ir netlyginama audinių ir lastelių donorystė kolegė Jana Kudakis pranešėjo šiuo klausimu, taigi pirmiausiai norėčiau ir suteikti žodį pranešėjai poniai Jana Kudakis. Um, Dėkoju pirmininkė. Labai įdomu buvo renkti šį pranešimą. Dėkoju šešėliams pranešėjams, kad man padėjo. Tikrai didelis buvo jų indėlis. Pagrindinis dalykas, pagrindinis žodis šiame pranešime yra savanoriška. Ir būtent mes čia ir e, norime sustelkti į savanoriškumą. Ir siekiama šio pranešimu e, remtis ankstesniu pranešimu dėl organų donorystės, kuris buvo parengtas metų pradžioje. Irgi neatlyginamai yra trys pagrindinės rytis į kurias atkreipiau dėmesį, yra kamieninės lastelės. Aš, daug, e, aš labai išsinagrinėjau šį klausimą, labai naudingos yra tos kamieninės lastelės, jos tikrai padeda išgelbėti gyvybę daugeliu atveju. Taip pat e, virkštelės kraujas, tai yra gana kontroversiškas klausimas, žinau tai, nes yra e, ir privačios, ir viešosios klinikos, viešosios prie, reikia e, remtis ir privačiosiomis klinikomis ir jos taip pat turi informuoti visuomenę, palaikyti ryšį su visuomenė. Ir joms reikėtų padėti taip pat. Ir dar vienas dalykas, apie kurį galbūt žmonės nežino, tai yra tos išmokos natūra. Mes Junktinėje karalystėje turime tokį dalyką ir tai iš tikrųjų gali padėti tais atvejais, padėti žmonėms, kai Padėti tais atvejais, kai sunku yra gauti gydimą ir gali pritraukti daugiau donorų, gametinių lastelių donorų, gametų donorų, lytinių lastelių donorų. Taigi, apie tai galbūt Europoje daug nekalbama, tai aš labai trumpai papasakosiu. Pavyzdžiui, kai reikia, e, moteris gali, pavyzdžiui, e, teikti kiaušinėlius, e, kai jos yra gydomos. Galima susijęti tos du dalykus - gydimą ir donorystę. Ir taip, jai taip pat yra apmokamas gydimas. Taigi tai padeda ir moteriai, kuriai, kurią reikia gydyti, ir taip pat yra um, atliekama donorystė, sperma, pažiūrėjau, yra teikiama užšaldoma ir jungtinėje karalystėje penkerius metus nemokamai galima e, daryti tai, teikti gydimą. Ir tai taip pat skatina, žinoma, žmonės e, užsimti donorystę, yra tos finansinės e, paskatos, bet jos nėra tikros finansinės paskatos, nes neturi tai tapti finansiniu dalyku. Na ir dar vienas dalykas, Norėčiau dabar, aišku, išgirsti jūsų nuomonę apie šį pranešimą. Dabar žodis šešėlėms pranešėjams. Pietų Lyze. Ačiū pirmininkė, ačiū Marina Jakanokudakis už nuveiktą darbą. Pranešimo projektas yra puikus pagrindas toliau mums bendradarbiauti. Jame suformuota labai aiški mintis Mes norime, kad net lyginamai būtų skatinama audinių ir lastelių donorystė. 23 dalyje suformuoluotas senas Europos parlamento reikalavimas kurį pateikėme didžiają balsų daugumą, tai yra mes siekime, kad direktyvoje būtų numatyta tinkama nuostata reglamentuojanti savanorišką ir atlyginamą audinių ir klastelių donorystę. Tuo metu, kai mes pateikėme šį pasiūlymą, jam nepritarė taryba ir komisija, tačiau dabar situacija pasikeitė Marina Jana Kudakis daro nuorodą į organų donorystės direktyvą, kurioje mes įtraukėme, e, siūlant komisijai ir pritarus tarybai, kad valstybės narės turi garantuoti, kad savanoriška netlyginama donorystė apskritai vyktų, o šiame e, teisės akte ko gero reikėtų laikytis tos pačios nuostatos, kitaip e, darytume išimti, tuomet teisinės prielaidos buvo kiek kitokios. O dabar e, pagrindinių žmogaus teisų hartija yra Lisabono sutarties sudėtinė dalis ir ES teisės principas yra nekomercializuoti žmogaus kūno ir jo uh, organų. Todėl 23 punkte labai pagristai raginama komisija pritaikyti šitas formuluotės teisės aktuose, prisiderinant prie organų donorystės direktyvos. Aš manyčiau, šiame pranešime tai yra pagrindinis klausimas. Atsekomumas taip pat yra dar kartą išiškinamas kaip pagrindinė tema. Ir devintajame punkte labai aiškiai pareiškiamą nuomonę dėl su. E, yra kalbama apie lytinių lastelių prekybą internetu. Taigi visos šitos nuostatos yra labai svarbios. Dabartinėje direktyvoje yra sakoma, kad valstybės narės turi siekti, kad savanoriška netikina nu, donorystė vyktų, tačiau E, valstybėms narėms dabar reikia suformuluoti ir konkrečią nuostatą dėl virkštelės kraujo naudojimo. Kol kas nieko konkretaus teisės aktuose nėra pasakyta ir džiaugiuosi, kad šiai diskusijai pateikė klausimą labai konkrečiai Marina Janakudakis ir galbūt reikėtų pagalvoti apie privačias uh, E, virkštelių kraujo privakčius e, virkštelių kraujo duomenų bankus ir valstybinius viešuosius e, virkštelių duomenų bankus suvienodinti. Pagal dabartinę mokslo pažangą terapija jau yra pasistumėjusi prieki, virkštelės kraujas gali būti taikomas daugiau atvejų, tačiau neturėtume kaip nors siekti uždrausti privačius krikštelės kraujo e, bankus, jeigu yra užtikrinama atitinkama kokybė ir jeigu laikomasi tam tikrų nuostatų, ypač nuostatos dėl, dėl komercializavimo uždraudimo, tuo labiau, kad pagrindinių teisių e, nuostatos reikalauja, kad žmogaus kūnas ir jo dalis nebūtų pardavinėjamos. Todėl mes turėtume išsiaiškinti konkrečiai tos terapijos atvejus ir kada apskritai virkštelės kraujas turėtų būti nenaudojamas. Žinoma, reikėtų patiksinti šio pranešimo teiginius kai kuriuos e, pa, paaiškinti. Dabartinis teisinis pagrindas nėra e, visiškai e, be priekaištų, tačiau ir vadovaujantis juo daug ką galima nuveikti. Valstybės narės turėtų siekti, kad būtų garantuojama savanoriška ar atlyginama audinių ląstelių donorystė, tačiau konstatuojamosios dalies į punktę yra sakoma, kad tik tai 11 valstybių ėmėsi politinių priemonių, kurių tikslas, tikslas e, apsirūpinti audinių ir lastelių e, ištekliais. Taigi reikėtų aiškiai suformuluoti e, tą informaciją, kad tik tai 11 valstybių įvykdė nuostata. Be to, ekspertai jau daug metų diskutuoja apie e, Spenden unter großen Gesundheitsgefahren. Es ist dort zu lebensbedrohlichen kiaušialąsčių e, prekyba e, iš Rumunijos. Čia tikrai negalime kalbėti apie atlyginimą, kadangi už tai gaunamas atlyginimas ar e, e, prilykstantis pusės metų darbo užmokesčiui. Taip pat kolegos iš Danijos pateikė informaciją, kad čia buvo susidurta su prekyba pagal dabartinius teisės aktus galima daug ką nuveikti, o jeigu sugriežtinsime nuostatas, tai nuveiksime daug daugiau. Taip pat buvo minėtas vienuomas principas benefit in kind. Jeigu negalima pagydyti tam tikros nevaisingumo lygos arba vyro ar moters atveju galima pagalvoti apie kiaušialaščių donorystę. Tačiau kitą kartą, jeigu ta, tos paslaugos yra apmogamos, tai tai yra prilygintina tam pačiam, tarsi būtų, prekiauj, būtų prekiaujama uh, atskiromis žmogaus kūno dalimis. Tai prieštarautų principui, kuriuo mes laikomės ir todėl formuluotės reikėtų patikslinti, pasakant, kad nenorėtume uždrausti poroms planuoti savo e, šeimos, tačiau kita vertus mes turime labai griežtai laikyti savo principų ir manyčiau, kad pasikalbėjus su pranešėja, e, vis dėlto mes galėsime susitarti su jie ir užsitikrinti komiteto daugumos pritarimą. Dėkuoju Peterlyzė, Vitorijo Prodė. Eh, Dėkuoju pirmininkė. Aš taip pat dėkoju kolegiai Janakudakis už didžiulį darbą, kurį jie atliko ir už tai, kad yra pasirengusi viską apsvarstyti su mumis. Manau, kad šis klausimas yra labai labai svarbus. Ir nepamirškime niekada to mm, neatlyginamumo. Tai yra labai svarbus aspektas, negalime nuo jo nutolti. Tai būtent turi būti siejama visada su audinių ir lastelių donorystė tai yra tiesiog privaloma, kad netaptų ta donorystė rinkos priemonė ir kad neatsirastų neigiamų pasiekmių dėl to. Tačiau išlieka pritarimo, donori, pritarimo donorystiai problema ir dar kyla įvairių abejonių dėl organų dovanojimo, jeigu suinteresuotas asmuo, pavyzdžiui, nepaliko jokio konkretaus leidimo, jokio konkretaus pritarimo, kuriuo išreiškia, jog sutinka dovanoti savo organus. Taigi dėl to kyla vis dar problemų. Galima interpretuoti tą tylėjimą kaip pritarimą, žinoma, tačiau reikia daugiau tikrumo, daugiau aiškumo. nes, na, negalima žaisti su šitais dalykais. Kolegė Lysa jau atkreipė dėmesį į terminą in-kind natūrinis. Pranešėja atkreipė dėmesį, paaiškino, kad čia kalbama apie keitimasi organais. Aš nemanau, kad ta reikšmė yra tokia siaura. Ji neturėtų būti tokia siaura. Tai neturėtų būti tam tikras durų atvėrimas prekybai. Turiuomenį prekybą organais. Todėl norėčiau paskatinti nenaudoti termino in kind natūrinis. Todėl pasiūlysiu pakeitimą šiuo atžvilgiu. O dėl virkštelės kraujo lastelių įvyko diskusijos visuomenėje, žiniasklaidoje, vyksta apie tai ir iš tikrųjų, kol jau plačiai yra dovanojamos donojamas tas virkštelės kraujas, tačiau aš, pažiūrėjau, pasitariau su konsultantais, su, atsiprašau, su specialistais ir jie man liepė elgtis atsargiai, sakė, kad reikia būti atsargiems, nes virkštelės kraujo lastelės potencialiai gali, gali turėti tų kamieninių lastelių, bet ne visada tos kamieninės lastelės yra geresnės nei tos, kurios yra gaunamos iš gyvo Mm, iš pačio gyvo mm, organizmo, iš to žmogaus, kuriam reikia tų lastelių. Taigi, e, daug apie tai rašoma specialioje literatūroje apie tas kamienės lastelės, tačiau nekalbama toje literatūroje apie virkštelės kraujo kamieninių lastelių panaudojimą. Apie tai specializuotoje literatūroje nekalbama. Todėl, mano nuomonė, tas, tos virkštelės kraujo kamienės lastelės ir, ir kalbos apie jas yra susijusios su rinkos spekulacijomis. Man taip atrodo. Todėl tikrai reikia būti labai atsargiems dėl virkštelės kraujo kamieninių lastelių. Žinoma, tai yra įdomi galimybė, tačiau nega, na, nėra garantijos, kad virkštelės kraujas yra tokia magiška, stebuklinga lasdelė, kuri gali išspręsti visas problemas. Taigi tikrai reikia daugiau atsargumo šio klausimu. Ir užkirsti kelią rinkos spekulacijoms. Dėkoju. Frederik Rys. Frederik Rys. Ačiū pirmininkė, sauroštų noriu padėkoti Marinai, mūsų pranešėjai, už jos pranešimą. Ir galbūt e, pirmasis įspūdis, įskaitant, yra šiek tiek klaidingas, e, nes e, esame balsavę jau šiais klausimais anksčiau ir pakankamai kontroversiškai, tačiau mes nenorime nukrypti nuo savanoriškumo principo, dovanojant audinius ir lasteles. Todėl reikia kalbėti apie deramą atlygį už donorystę, tinkamą e, atlygį, tačiau neturint omenyje finansinių kompensacijų, Taigi čia dažnai galima pastebėti tam tikro hipokritiškumo, dviveidiškumo atveju. Aš nelabai supratau, ką Peteris Lyzė turėjo omenyje, kalbėdamas apie e, kiaušialašių dalymasi ir e, Čia ir neina visiškai kalba apie kažkokias piniginės kompensacijas, tai yra būtent tas atlygis, apie kurį aš kalbėjau. Čia vykdomi tam tikrą prasme natūriniai mainai. Kiaušialastys keičiamos į kokius nors kitus audinius. Taigi šiuo klausimu aš labai atidžiai ir apdairiai vertinčiau atitinkamus minimus aspektus. Ketvirtasis, penktasis punktai kelia šiokį tokį nerimą. Čia pasirenkamas labai ribojamas požiūris už e, kiaušialašių ar lytinių lastelių e, donorystę 14 valstybių narių, tačiau e, galioja daug pažangesni teisės aktai, apie tai pranešime nieko nesakoma. Manau, kad mums reikėtų užtikrinti čia tam, to, tam tikrą pusiausvyrą šis, šiais klausimais, vadovautis humaniškumo principais, nes esame dešimčių tūkstančių laukiančių pacientų. Internete galima tuo įsitikinti, apie tai, pavyzdžiui, minima ir devintajame e, punkte. Puikiai žinome, kad e, už ES ribų daug tokių pat, potencialių pacientų yra ir čia kalbame, reikia nepamiršti medicininio turizmo reiškinių. Ir esama dešimčių tūkstančių asmenų, kuriems reikia taip pat virkštelės kraujo lastelių tiek Europoje, tiek už jos ribų. Ir šiais klausimais nelabai pritarėme pranešėjos pozicijai. Daugiausiai dėmesio skiria savanoriškumo aspektui, pabrėždama žodį savanoriškumas, aš tuo tarpu norėčiau, kad būtų vadovaujamasi tolygumo pusiausvėros užtikrinimo principų, atsižvelgiant tiek į didelę paslau, paklausą kamieninių lastelių, tiek ir į galimybę tą paslaugą, paklausą, atsiprašau, patenkinti, ypač lytinių lastelių paklausą, kadangi šiuo metu tikrai esama didžiulio trūkumo šių lastelių ir audinių. Todėl turėtume e, galbūt e, nuo 2004 prasidėjusią informavimo e, kampaniją atitinkamai pakeisti, atnaujinti, pritaikyti prie naujų aplinkybių, daugiau kalbėti apie odos e, lastelių ir audinių, lytinių lastelių poreikį, virkštelės kraują. Taip pat e, turime e, pritaikyti galiojančius teisės aktus prie technologinės įrangos naudojamos ligoninėse pokyčių ir pažangos. Taip pat noriu pratesti ir pritarti pono Prodžio mintims e, turėtume paraginti komisiją imtis e, rimtų veiksmų. Peteris Lyze jau 2011 metais e, yra pateikęs atitinkamą pasiūlymą, kuriam pritarėme. Aš nesu nei ekspertė, nei gydytoja, nei mokslininkė, tačiau mums politikams svarbiausia yra išklausyti visas suinteresuotas pusės ir kai man teigiama, kad tarkime šioje srityje e, e, atitinkamų mokslinių tyrimų e, kamieninių lastelių nėra jokių prošvačių, tai aš galbūt laikausi kitokios nuomonės. Neseniai televizijoje matėme reportažą apie devinmetį berniuką, kuris kuris buvo išgydytas nuo nepagydamos lygos, naudojant virkštelės kraujo lasteles. Ir taigi manau, kad čia reikėtų laikytis pažangaus požiūrio, reikia e, mums platesniais užmais vadovautis, nes tik vienas procentas e, Europoje e, virkštelės kraujo kiekio yra surinkamas, o padidinus šios kiekius galėtume išgydyti daug lygų. Ačiū dabar Margarita Owen. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti kolegijai Janakudakis už parengtą pranešimą. Taip pat dėkoju už tai, kad ji daug dėmesio skiria šiam klausimui. Tema mums taip pat labai rūpi. Diskusijų metu jau galime daryti išvadą, kad tos diskusijos turės tęstis, nepaisant to, kad esame plataus sutarimo, turime vadovautis žmogiškaisiais principais ir tiems principams, aišku, jokio patento niekas neužregistravo, tačiau vis tiek reikia susitarti dėl apibrieščių ar e, nustatyti tam tikras etikos ribas, nes jeigu įmamasi labai daug veiksmų, tai galiausiai nebegalima susigaudyti visame procese. Danijoje veikia įstatymas, pagal kurį galima pradėti vieną vaiką e, siekiant pagelbėti sunkia arba nepagydoma lyga sergančiam kitam vaikui. Tačiau tai yra baisu, kaip galima pradėti vaiką tam tikrų tikslų arba būtent tokiu tikslu, tai jau tikrai yra e, arti tam tikrų atitinkamų ribų e, peržengimo. Aišku, tam vaikui būtina užtikrinti atitinkamas gyvenimo sąlygas, tačiau įsivaizduokime, kad vienas vaikas yra pradedamas vien tik dėl to, kad serga kitas vaikas ir reikia jį išgelbėti. Taigi reikia nustatyti tam tikras ribas ir būtina uh, E, užtikrinti tą neatlyginamumo principo e, taikymą būtent e, nemokant jokio finansinio atlygio. Nepaisant to, finansinis atlygis vis tiek yra mokamas. Petris Lyze pateikė atitinkamą pavyzdį. Danijoje taip pat 2007-aisiais buvome susidūrę su panašiu atveju žiniasklaidos priemonės informavo apie moterį, kuri tapo nešia e, sulaukusi 60 metų amžiaus, netgi vyresnio amžiaus. E, žinoma, kad buvo imamasi atitinkamų pagalbinių priemonių ir kilo diskusija apie tai, kodėl vyresni, vyresnio amžiaus vyrai gali turėti vaikų, o vyresnio amžiaus moteris neturi tokios teisės. Tačiau tikrai kyla klausimas, ar labai gerai yra vaikams, arba būtų vaikams, jeigu jų tėvai būtų tokio uh, amžiaus kaip ta moteris. Buvo uh, keliamas klausimas, iš kur ji gavo uh, e, kiaušialastę. Buvo bandoma teikti, kad uh, Tai buvo jos pačios kiaušinėlis, tačiau po to išaiškėjo, kad ji tą kiaušialastę nusipirko uh, Anglijoje ir buvo dirbtinu būdu apvaisinta Anglijoje ir Anglijoje tai yra įprastinė procedūra, kad galima implantuoti kiaušinėlius taip pat ir vyresnio amžiaus moterimis, tai yra įprasta praktika, tačiau daugiau informacijos yra nepateikiama. Taigi kėl klausimas, kokia moteris e, savanoriškai paukotų savo kiaušinėlį, kiaušinėlį, jeigu žinotų, kad jis bus po to implantuotas kokiai nors močiutį. Taigi, e, čia yra visiškai aiškus dalykas, kad būtina užtikrinti atitinkamą atsekamumą ir kila klausimas, ar minėtų procesų dalyviai e, tikrai gali pateikti visą informaciją ir puikiai suvokia, e, apie ką čia eina kalba ir aš manau, kad tikrai už tą dirbtinę pavaisinimą tai konkrečiai moteriai e, buvo suteiktas atitinkamas finansinis atlygis. Aš manau, kad tokių abejotinų veiksmų mes turėtume vengti arba netgi juos uždrausti. Tie natūriniai mainai, abipusiai mainai, kurie buvo minėti, dėl jų taip pat kyla problemų, tarkime, keičiantis lytinėmis lastelėmis tarp atskirų porų arba tarp dviejų moterų, kad tas gali atsitikti taip, kad šeimos viduje, jeigu viena moteris nevaisinga, turėtų uh, E, sakykime, jos seseris paukoti jai e, savo kiaušinėlių. Aš nesakau, kad e, reikėtų tokias aukas uždrausti, tačiau tai nebūtų labai lengva moteriams, nes, na, vyrai savo sėklą aukoja pakankamai dažnai, tačiau moteriams aukoti savo kiaušialastės nėra taip jau lengva. šiomis priemonėmis neįspręsime ir nevaisingumo problemą. Noriu pasakyti, kad e, būtent e, nevaisingumo klausimą, ypač vyrų nevaisingumo, turime svarstyti daug išsameu, per mažai skiriame tam dėmesio, nes e, tiek moterų, tiek vyrų nevaisingumas smarkiai padidėjo pastaruoju metu ir reikia tirti šio reiškinio priežastis ir ne tik ieškoti techninių būdų, kaip e, to išvengti. Virkštelės kraujas, kita tema, buvo pateiktas klausimas, į kurį sakoma žodžiu. E, taigi šiuo klausimu taip pat reikia labai apdairiai elgtis, nesišvaistyti plačiais pažadais dėl galimybės e, išgydyti įvairias lygas, naudojant virkštelės kraujo kamieninės lasteles. Galbūt yra prasminga tokius virkštelės kraujo bankus teikti, tačiau e, ties, tas teigimas turėtų būti riboto masto ir negalime tėvams e, iš anksto pažadėti, kad jeigu jų vaikas kada nors vėliau susirgtų, tai tikrai būtų galima atitinkamą lygą išgydyti naudojant virkštelės e, kraują, kadangi virkštelės kraujo e, bankai e, ima didelius pinigus už, už saugojimus audinius ir lasteles. Taip pat reikėtų tarpusavyje susijęti tų bankų turimus duomenys, kad būtų galima keistis informacija. Tuo tarpu Danijoje visus šios klausimus reglamentuoja viešasis sektorius ir e, tenai jie yra tvarkomi, neperdodant pagrindinių vadžių į rankas privačiam sektoriui, siekiant išvengti mano minėtų keistų istorijų. Ačiū Margaretai Aukin, yra užsiregistravę trys kolegos kalbėti daugiau į sąrašą kolegų neįtrauksime, neįtrauksime Francis Grostet, Linda McKevan, Dagmar Rodberint, jeigu galima, nekalbėkite ilgiau nei po tris minutės, kadangi dar būtų galima suteikti žodį pranešėjai komisijai ir uh, likusiems kolegoms. Francis Grostet, ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti pranešėjai, ponė Jana Kudakis, už kokybiškai parengtą pranešimą kadangi visuomet trūksta laiko. Paskutiniams kalbėtams noriu tik tai vieną problemą paminėti, kuris varstama jau ištisus daugelį metų. Tai yra virkštelės kraujo lastelės. Aš nepritariu kai kurių kolegų nuomoniai. Jie laikosi labai atsargios pozicijos. Aš manau, kad tikrai negalima sutikti su tuo, kaip dabar švaistoma virkštelės, švaistomas virkštelės kraujas, jo audiniai, nes jos naudojant būtų galima sukurti naujas, naujus gydimo būdus. Esu įsitikinusi, kad praėjus kelioms dešimt dešimtims metų bus sukurti vaistai ir gydimo būdai, e, kurie bus pritaikyti konkretiems asmenims ir tik tai jiems. Ir e, to, tuos vaistus bei gydimo būdus naudojant bus galima išgydyti šiandien išgydomas lygas, net ir turint omenyje, kad mediciniai tyrimai smarkiai pažengiai prieki padaryta didžiulė pažanga ir jeigu mes e, šiuo metu ne, negauname atsakymų į visus kylančius klausimus, neturime teisės šiuo metu atsisakyti arba uždrausti tos galimybės, tai labai apgailestauju, kad mano šalyje kurioje skiriamos didžiulės finansinės lėšos sveikatos apsaugos infrastruktūrai, e, sistemingai nėra renkamas ne tik uh, virkštelės kraujas, tačiau taip pat ir pačios virkštelės, turint omenyje, kad jose esančios lastelės būtų labai naudingos, ieškant naujų gydimo būdų. E, taigi e, šiuo metu tai laikoma, šiaudiniai laikomi paprasčiausiai nepanaudojamomis atliekomis, tačiau turint omenyje, kad per 24 valandas jos nenumiršta ir e, pasitelkus, e, pavyzdžiui, aviaciją ir kitas greitas transporto priemonės būtų galima e, virkštelės kraujo lasteles pristatyti virkštelės kraujo e, bankams ir taip jas išsaugoti. Aišku, reikia užtikrinti, kad e, tokiu būdu nebūtų kūriama dviejų greičių sveikatos apsaugos sistema prieinama tik tai turtingiams asmenims ir neprieinama neturtingiams. Tačiau vis tik tai šioje srityje galime išvelgti labai daug perspektyvų. E, e, ir reikia, kad komisija parengtų ir paskelbtų komunikatą dėl raginamo valstybės narės rinkti virkštelės kraują ir kaupti jo atsargas. Ačiū dabar Linda Makevan, po to Dagmar Rodbėrant. Thank... Dėkoju Marinai už pranešimą. Pritariu kolegoms ir jų komentarams. Norėjau atkreipti vieną, dėm... vieną dalyką dėmesį savanoriška kiaušinėlių donorystė. Prieš keletą metų, prieš mus dar išrenkant Rumunijos moteriams buvo, moteriai buvo sumokėta už buvo sumokėta būtent už viešbutį ir taip toliau, kad ji dovanotų kiaušnelius e, Didžiosios Britanijos vienai klinikai. Tai buvo tikrai daug pinigų, didelė suma, kuriai buvo sumokėta. Uh, Turime suvokti, kad moteris, e, dovanodamos kiaušnelius, atlieka didelį darbą. Tai iš tikrųjų gali pakengti jų sveikatai, jaunų moterų sveikatai. Tai yra pavojingas dalykas. Ir man kilo klausimas, kodėl jaunos rumunės e, universitetų studentės altruistiškai dovanoja kiaušnelius moteriams, kurių nepažįsta. Ir tas klausimas kyla, nes e, tie dalykai tęsiasi. Įvyko didelė diskusija Junktinėje karalystėje. Buvo apie tai daug kalbama. Ir galiausiai buvo uždarytas šitas kiaušnėlių daunojimo srautas iš Rumunijos. Taigi labai atsargiai reikia žiūrėti šitos dalykus, kad neatvertume durų tokiems dalykams, kad nebūtų išnaudojami tie jauni žmonės, kaip buvo tuo atveju. Nes tikrai dovanoti kiaušnelius nėra paprastas dalykas, tai yra gana sudėtinga procedūra ir gali sukelti ilgalaikių pasiekmių sveikatai. Ir todėl tikrai reikia labai atsargiai kalbėti apie šitos klausimus. Dėkoju. Dagmar Rodbėrant. Jau daug metų žinome, kad organų dorysės klausimas, o taip pat ir audinių ir lastelių dorysės klausimas yra labai labai jautrus ir sudėtingas. Frederik Grys siūlė dar kartą grįžti prie ankstesnio teisės akto. Aš Nerekomenduočiau to daryti, kadangi tuo metu, kai rengiamas buvo šitas teisės aktas, buvau šešėlinė pranešėja ir tai buvo labai labai sudėtingas darbas. Aš nežinau, ar kas nors norėtų pakartoti tą istoriją. Mes nieko kito neaptarnėjome, tik tai kalbėjome apie embrioninės lasteles ir taip toliau. Ir tai buvo tik tai etikos klausimų aptarimui skirta diskusija. O dabar, kaip atrodo situacija valstybėse narėse? Turime įvertinti ją ir susivokti, ko siekiame. Valstybėse narėse situacija labai skirtinga. Jeigu toliau tarnėtume šitą temą, turėtume turėti drąsos mes čia pateikti etinį vertinimą, pasakant, ar kiaušinėlio donorystė yra geresnė už, pavyzdžiui, e, kraujo kaulų čiulpo, čiulpų e, donorystę kadangi būtent tai yra reikalinga siekiant gydyti, su, gydyti vėžį. Taigi, kas yra reikalingesnis dalykas, kas yra morališkai primtinesnis, jeigu, pavyzdžiui, suteikia galimybę kam nors pagyti nuo vėžio, o kitam nesuteikia galimybės turėti vaikų. Ir vienas kitas dalykas susijęs su etikos dalykais kitas dalykas - kraujodonorystė arba uh, kitos donorystės, atrodo, savame suprantami dalykai. Tėvai, kurie augina nesveiką vaiką, iš tikrųjų kenčia labai smarkiai. Ir žinoma, nėra tokių įstatymų, kurie leistų vaikams tiesiog uh, pagimdyti, taip sakant, pakaitinį vaiką, kad jo audiniai galėtų padėti išgydyti kitą vaiką. Tai daroma pasitelkiant galbūt panašias operacijas Kinijoje. Taigi nebūtų moralu apskritai uždrausti aukoti donorus e, organus šeimos nariams, siekiant išgelbti, gelbėti kitą šeimos narį, vaiką ar panašiai. Taigi, sprendžiant šitos klausimus yra labai labai sunku apsispręsti. Aš manau, kad reikėtų dėmesį sutelkti į klausimą, kokias galimybės atveria lastelių ir audinių donorystė. Krostet atkreipė dėmesį į virkštelės kraują ir virkštelės lasteles. Netrukus mes sulauksime ir suasmenintos medicinos. Tai yra, bus kuriami vaistai, preparatai, kurie skirti tik konkretiems žmonėms. Aš nenorėčiau, kad būtų kuriami privatūs audinių bankai, kad nebūtų kuriami privatus virkštelės kraujo bankai, kad nebūtų ši sfera komercializuojama, tačiau iš esmės klausime, klauskime savęs, kodėl apskritai yra kuriami tam tikri organų lastelių bankai, konservuoja savo lasteles, kad ateityje e, būtų galima gydyti tam tikras ligas. Kodėl mes nepadarome privalomo tokių bankų įsteigimo? Dėkojame Dagmar Rodbeirant. Dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui. Taip pat suteiksiu nedaug laiko, maks daugiausiai penkias minutės. Suprantu, diskusija labai svarbi, sudėtinga, naudinga, tačiau laiko turime tiek, kiek turime. Taigi komisija atstovas, komisija atstovas su pato pranešėjai dar kartą. Ačiū. Komisija norėtų padėkoti pranešėjai už nuveiktą darbą. Jie tikrai įdėjo labai daug pastangų ir žvelgdami į rezultatą pastebime, kad pranešimas yra geros struktūros ir jame atsižvelgiama į visą šios diskusijos spektrą. Aš dučiau pasakyti, kad komisija pritarė parlamento susirūpinimui dėl to, kad reikia užtikrinti pusiausvirą tarp naujų terapijų užtikrinimo piliečiams ir taip pat reikėtų pasistengti, kad apskritai nebūtų komercializuojamas, pardavinėjimas žmogaus kūnas nelegaliai arba jo atskiros dalį. Europos komisija turi apsiriboti tuo, kad jai suteiktas mandatas pateikti teisės aktą, kuriuo būtų užtikrinamas aukštas gyventojų sveikatos apsaugos lygis. Šiandien kalbame apie kompensacinius mokėjimus, apie atsakomybę už juos. Taip pat mes turime įsigilinti į tą faktą, kad skiriasi valstybėse narė situacija. Komisija sutinka su tuo, kad pranešime yra sutelkiamas dėmesys į svarbiausius aspektus, tai yra į atsakomumą ir skaidrumą. Ir tuo atsiliepiama į susirūpinimą, kuris išsakomas labai dažnai. Komisija taip pat sutinka su tuo, kad yra pabrėžtinai aptariamas e, virkštelės kraujo klausimas, yra pateikiami kai kurie pasiūlymai, kurie yra labai svarbus. Be to reikėtų pasakyti, kai kalbama apie virkštelės e, lasteles, reikėtų kalbėti, atskirti jas nuo embriono lastelių, kadangi čia mes kalbame apie e, virkštelės kraujo e, lasteles, o ne e, embriono, embrionės, embriono kamienės lasteles. Taigi čia šitas rytis e, embrioninių lastelių naudojimas gali atverti naujas galimybės gydimui, tačiau šiuo metu nėra pribrendusios visos prielaidos. Reikia m, mm, užtikrinti, kad visa informacija būtų pateikiama visuomeniai ir šeštajame punkte labai teisingai te, sakoma, kad reikia organizuoti informavimo kampanijas, bet to dėl virkštelės kraujo. Komisija mano, kad čia reikėtų diskutuoti ne apie privačius ar viešuosius bankus, dėl to turėtų apsispręsti valstybės narės. Mums svarbu užtikrinti, kad būtų priimti atitinkami teisės aktai, kurie užtikrintų saugumą tiek naudojant privačius, tiek valstybinius virkštelės kraujo bankus. Komisija yra numatusi pateikti pasiūlymų dėl tam tikrų projektų, kurie galėtų užtikrinti aukštą saugos lygį. Dar kartą kalbant apie virkštelės kraują, reikėtų pasakyti, kad būtina padaryti prieinamą e, gydimą šią priemonę visai visuomeniai. Ir būtent šitą nuostatą e, labai teisingai plėtojama visome pranešime, ypač teisingai formuluojamas 18 punktas. Mes taip pat esame pasirinkę po to, kai bus parengtas pranešimas, dar kartą e, susitikti ir aptarti visus klausimus bei pasiūlymus su valstybių ekspertais. Be... Dėkoju, kalbėsiu labai trumpai. Visų pirma, į paprastus klausimus atsakysiu. Dėl naturinių mainų jūs neklystate, negalime kalbėti apie pinigus, ar e, apsikeitimą organais. Negalima apie tai kalbėti ir aš pritarsiu pakeitimui, kuriame tai bus e, išaiškinta. O jeigu nebus tai išaiškinta, aš tiesiog e, išbrauksiu tai. Tai tiesiog mes turime padėti žmonėms, kurie susiduria su problemomis. Dėl savanoriškos donorystės. Taip, donorystė yra savanoriška, tačiau, žinoma, reikia padengti kelionės išlaidas ir prarastas pajamas. Nemanau, kad reikėtų žmonėms reikia jiems sudaryti palankės sąlygas, kad jie dovanotų. Kai kas minėjo kaulų čiulpus, tai irgi yra labai svarbu, tačiau kamieninės lastelės e, jau dabar pirmauja ir yra paprasčiau jas e, dovanoti, tai yra paprastesnė procedūra ir reikėtų susitelkti į tai. Uh, Savano, dėl savanoriškos donorystės, kai kas minėjo kiaušinėlių dovanojimą tarp draugų. Na, čia kaip ir su inkstai, žinoma, viskas yra sudėtinga ir kiaušnėlėgi tampa vaikais. Moterims tai iš tikrųjų, na, nelengva su tuo susitaikyti. Tačiau reikėtų pasvarstyti tokias galimybės, jeigu jos yra įmanomos. Na ir daugiausia buvo kalbama apie virkštelės kraują. Aš e, lankiausi ligonėse, mačiau, kaip viskas daroma, kalbėjosi su specialistais, su ponu Naniu Romoje, kuris e, iš pradžių kaip ir nepritarė kraujo e, lastelių, vir, virkštelės kraujo donorystiai, bet vėliau pakeitė nuomonę. Taigi, turime žiūrėti į tai, kas vyksta aplink, turime svarstyti visas galimybės. Taip pat reikėtų privačių e, virkštelės kraujo bankų rinkimo punktų. Tai būtų naudinga, taigi reikia įtraukti privatų sektorių, privačių bankų reikia ir Junktinėje karalystėje jau yra imamasi veiksmų šią prasme tokie privatus punktai gali greitai surinkti e, lasteles ir taip gali padėti nacionalinėms sveikatos apsaugos e, ministerijoms ir institucijoms. E, daug įvyko diskusija apie virkštelių kraujo reikalingumą. Vis dar tebe svarstoma, kam tai yra naudingiausia, ar broliams, seserims, ar vaikams. Tačiau bet kokiu atveju nereikia užverti durų šitai galimybei. Ir aš manau, kad diskusijos dar ir toliau turėtų vykti komitete, galbūt reikėtų terminą galutinį šiek tiek atidėti, nes na, turime dabar galimybę sukurti geresnę sistemą, kuri padėtų mūsų gyventojams, todėl lauksiu pakeitimų, pažiūrėsiu, kaip e, darysiu viską, kad parengčiau gerą pranešimą. Dėkoju. Vielen Dank bedeutet, dass wir auf die Abstimmung verschieben. Frau Jana Kudakis. Labai ačiū, ponė Jana Kudakis. Diskusija tikrai buvo labai kokybiška. Buvo pristatyti visi šios temos aspektai. Pakeitimų teikimo terminas baigėsi gegužės trečią dieną. Jūs paprašėte nukelti šį terminą. Tai reiškia, kad e, bus nukeltas ir visas bendras tvarkaraštis susijęs su šiuo pranešimu. Prašau kalbėti įsijungus mikrofoną. Ar galėtume numatyti e, papildomą savaitę parengti pakeitimus, nes kitą savaitę bus žalia savaitė ir turime deramai pasirengti, tinkamai pasirengti balsavimą. Jeigu nukelsime pakeitimų teikimo terminą vienai savaitį, tuomet automatiškai balsuosime uh, birželio mėnesį. Jeigu šešėlinį pranešėjai neprieštarauja, tuomet e, plenarinėje sesijoje šis pranešimas bus svarstamas ir dėl jo bus balsuojama rugsėjo mėnesį. Taigi pritarėme tokiam nukelimui. Dabar yra kitas darbo tvarkės punktas 21 sąjungos civilinės saugos mechanizmas. Pranešėja šiuo klausimu kolegė Gardinė, jai pirmajai suteiksiu žodį, kad pristatytų savo pranešimą. Prašau. Dėkoju, pirmininkė. Tai yra pirmoji proga apsikeisti nuomonėmis šiame komitete šio klausimu. Nors, žinoma, darbas prasidėjo jau anksčiau, jau e, įvyko įvairių sustikimai, daug kolegų dalyvavo tuose sustikimuose ir ne tik kolegų. Aš kalbėsiu labai trumpai, labai trumpai pristatysiu viską, nes įdomiausia yra, žinoma, apsikeisti nuomonėmis su įvairių frakcijų, įvairių politinių šeimų, įvairių e, šalių atstovais, kurie yra šiame parlamente nes tai yra mūsų tokie bendri namai ir turime kartu kalbėtis. Taigi, svarbus, e, kalbame šiandien apie svarbų klausimą ir priminsiu, kad kai rugsėjo mėnesį kalbėjo, e, balsavome e, dėl pranešimo, dėl fondo katastrofoms, tai beveik vienbalsiai buvo išbalsuota už ir 90 90 procentų ES gyventojų gavo atsaką, nes tie gyventojai mano pagal Eurobarometro duomenis, kad e, tikisi, kad jie turėtų gauti daugiau iš ES katastrofų atveju. Kokios tos katastrofos bebūtų, ar didžiulės katastrofos, ar kitokios, žinoma, subsidiarumo, kai kuriais atvejais subsidiarumo principo negalima taikyti, nes nebegalima visko išspręsti regionių lygių. Taigi, komisija parengė pasiūlymą, e, pateikė jį praeitų metų pabaigoje, atsižvelgia į gyventojų lūkesčius, o mes pagilinome, patobulinome komisijos pasiūlymą. Aš e, manau, kad dar žinoma viską galima tobulinti ir toliau. kad pastabos dėl kai kurių punktų rodo, jog galima tikrai patobulinti kai kuriuos punktus, galima sustiprinti kai kurios klausimus tame komisijos pasiūlyme, nes e, reikia atsižvelgti į tam tikrus e, kai kurių šalių nuogastavimus, nepasitikėjimą. Reikia atsižvelgti į šalių struktūras, infrastruktūras. Taigi Na, žinoma, gerbsime tas gairias, bet e, bandysime patobulinti šiek tiek pasiūlymą, kad būtų galima e, viską suderinti su 27 valstybėmis narėmis. Pats terminas civilinė sauga nėra bendras visoms 27 valstybėms Italijoje. Aš esu italė, pas mus ir pradinėje mokykloje yra kalbama apie civilinę saugą, tai yra labai dažnai vartojamas terminas, tačiau kai kuriuose šalyse šitas terminas nėra toks savaime suprantamas. Ir e, ten kalbama apie pagalbą ar, ar kitokie žodžiai naudojami. Todėl reikia rasti tokią bendrą viziją, kuri tiktų visai Europai, visai Europos Sąjungai. Taigi, žinoma, reikia atsižvelgti į tuos nuogastavimus, kuriuos girdime. Gal neoficialiai jie yra skelbiami, bet reikia į tai atsižvelgti. Uh, Dar jau minėjau, kad rugsėjo mėnesį buvo vienbalsiai išbalsuota už ankstesnį pranešimą. Ir dabar manau, kad visi sutarsime dėl bendro tikslo, dėl, dėl to pranešimo turinio. Na, komisijos pasiūlymas tikrai yra puikus pagrindas. Esmė yra tokia, kad bandoma pereiti nuo ad hoc reagavimo sistemos prie sistemos, pagal kurią iš anksto būtų galima e, numatyti priemonės, kurias valstybės narės turėtų teikti galimų, in, galimoms intervencijoms, galimų katastrofų atveju. Civilinė sauga, žinoma, liks nacionalinės e, kompetencijos ribose, čia nieko, niekas nekeičiama dėl to. Uh, teikiamas stiprus e, teisinis pagrindas, jį, jį suteikia Lisabonos sutarties įvestos reformos. Civilinė sauga jau egzistuoja, todėl šis dokumentas yra tiesiog e, daugybės metų patirties vaisius, patirties šioje srityje rezultatas. Ir tikrai tai yra puikus darbinis dokumentas, mano manimu. Mes sustiprinome, patobulinome kai kurios skyrius, skyrius dėl prevencijos, dėl pasirengimo, tai yra nauji skyriai. Taip pat kalbama apie naują centrą, Europos reagavimo į ekstremalės situacijas centrą, tai yra be galo svarbus elementas, jis e, palengvins viską, sumažins biurokratiją, bus viskas veiksmingiau, efektyviau. Uh, Yra ir kitų jautrių elementų susijusių su finansavimu, taip pat susijusių su rizikos valdymu, e, tų savanoriškų komandų apmokymų, specializuota įranga, kurią teikia valstybės narės, e, yra pasirengusios teikti, kai ES turi veikti bendrai. Na, yra įvairių aspektų, kuriuos e, galima gilinti, suderinti skirtingas pozicijas, skirtingas nuomonės, bet nepa, nepraraskime progos suteikti šitokį mechanizmą, šitokią priemonę ES e, gyventojams ir parodyti jiems, kad ES yra šalia jų, kad jie rūpinasi jais, kad yra jų kasdienybėje, kad e, vyksta informavimo kampanijos. Taigi informacija turi būti teikiama mūsų piliečiams jau mokyklose patys mažiausiai mūsų gyventojai turi būti e, mokomi, šviečiami apie tai ir būtent šį aspektą reikia stiprinti. Mielai išklausysiu kolegų pasisakymus ir manau, kad ateityje konstruktyviai dirbsime kaip ir pernai. Dėkuoju. Ačiū kolegiai Gardini. Pradėsime diskusiją, suteiksiu žodį pranešėjai Edith Estrela, SND frakcija. Ačiū pirmininkė. Mes taip pat pritarėme šitam komisijos pasiūlymui. Dėkoju už šį pasiūlymą. Tai yra tikrai svarbi tema ir mes e, palankiai vertiname tai, kad pasiūlymas supaprastina dabartinius e, dabartinės priemonės, dabartinius instrumentus ir skatina stiprinti bendradarbiavimą ES lygiu, kad prevencija būtų efektyvesnė ir kad būtų greičiau reaguojama į katastrofas. Kalbant apie finansavimą, manome, kad tai, kad jis įtraukiamas į naują skyrių, iš tikrųjų yra geras dalykas, tai e, na, daro šį pasiūlymą aiškesnį ir tai, kad valstybės narės sutinka imtis iniciatyvos ir e, prašyti finansinės pagalbos iš ES e, operacijoms, e, kuriuose turi dalyvauti kelios šalis. Tai irgi yra geras dalykas ir taip pat tas bendras transporto išlaidų finansavimas. Finansinės priemonės yra susijusios su daugiamete finansinė programa 2014-2020 metams, todėl įsigalios tik nuo 2014 metų e, sausio pirmos dienos. Taip pat mes manome, kad viso dokumento struktūra yra puiki, tinkama struktūra. Aiškiai išdėstomi pagrindiniai elementai, yra keturi pagrindiniai blokai susijęs su m, mm, ta politika, tai yra prevencija, pasirengimas, reagavimas ir išorinė dimensija tie civilinės saugos elementai, bet to yra ir skyrius e, dėl finansavimo. Todėl mes manome, kad e, tikrai teigiamas e, yra šis pasiūlymas, teigiami jo aspektai, siekiama užtikrinti geresnį koordinavimą, efektyvesnės intervencijas, greitesnės intervencijas ir taip pat viskas yra siema su išorinė dimencija. Tai reiškia, kad bandoma derinti tarptautinės pastangas ir parama teikiama, pagalba teikiama pagal jungtinių tautų e, sistemą, jungtinių tautų mechanizmus. Taip pat yra laikomasi subsidiarumo ir proporcingumo principų, juos atsižvelgiama šiame pranešime ir tai yra irgi pagirtina. Ir todėl manome, kad pasiūlymas yra tikrai, šis pasiūlymas yra tikrai puikus e, darbo pagrindas, puikus diskusijų pagrindas. Dabar, žinoma, norime susipažinti su gerbiamosios Gardinį konkrečių pasiūlymų, tada jau konkrečiau pateiksime savo pakeitimus ar pasiūlymus. Dėkoju Edith Estelai. Nauja kolegė, kurią vakar pristačiau ir pasveikinau, dalyvauja mūsų posėdėje, tai yra kolegė Taira ir kartu ji yra šešėlinė pranešėja Rebeka Taylor. Taila. Dar kartą sveikinu atvykus į mūsų komiteto posėdį, prisijungus prie mūsų komiteto. Ačiū. Aldi frakcijos vardu aš norėčiau pasidžiaugti komisijos pasiūlymu. Labai svarbu, kad mes pasimokome iš patirties, kurią sukaupėme per pastruosius metus, kai valstybėse narėse įvyko pakankamai daug stikinių nelaimių. Labai svarbu piliečiams kad jie žinotų, jog gali tikėtis tinkamesnio atsako į stikinės nelaimės, į gamtos e, reiškinius. Ir aš manau, kad mes galime pritarti kolegės Gardinį pranešimui. Dabar žodis Grostet, poniai Grostet, ji paprašė žodžio. Jūs galite kalbėti pakankamai ilgai, išsakyti viską, ką jūs, nepa, ko jūs nepasakėte visą savaitę. Euh, Ačiū, pirmininkė, būkite tikras, kalbėsiu trumpai turėjome galimybę jau šį klausimą svarstyti, aptardami Elizabetos Gardinį pranešimą savo iniciatyvą 11 metais ir aš tuo metu priminiau, kaip svarbu yra sustiprinti ES gabėjimus reaguoti bei e, civilinės saugos srityje ir humanitarnės pagalbos teikimo srityje sutelkti savo e, pajėgumus ir išteklius ES komisija parengė Barnie ataskaitą, kurioje minimi e, įvairūs elementai ir manau, kad e, jie atsispindės kolegės Gardinį pranešime. Reikia konstatuoti, kad esama plataus masto švaistimų tiek finansinių, tiek žmogiškųjų išteklių. E, <clears throat> todėl būtina sukurti sistemą, kuri būtų grindžiama e, savanoriškumo, integruotumo e, principais, būtų jos veiklai vadovaujamasi principų iš apačios į viršų. Taip pat sistema turi apriepti atokiausius regionus, užjūrio e, regionus priklausančius ES ir esančius kartais labai toli nuo Europos kontinento žinoma, kaip mini kolega, kolegė Gardinė, būtina laikyti subsidiarumo principo, kuriant šią sistemą, tačiau ne tik valstybė narių, tačiau ir e, jungtinių tautų subsidiarumo principo. E, 112 e, skubos atveju e, E, tiksliau numerį, e, telefono numeris 112 e, pradėtas įdėkti visos ES teritorijoje, tai jau yra pirmas teigiamas žingsnis į priekį ir aš tikiuosi, kad visi šie aspektai bus įtraukti į ponas Gadinį pranešimą ir dar kartą noriu atkreipti dėmesį į pono Barnie ataskaitą. Ačiū uždėmesį, ačiū Fransos Grastė, dabar žodį noriu steigti komisijai. Thank you. Dėkoju, pirmininkė. Kadangi pirmą kartą Europos parlamentas bendrai sprendžia dėl šio klausimo, tai e, pasakysiu, kad e, mes tikrai laukiame, e, mielai bendradarbiausime su komitetu, su pranešė Mes e, taip pat džiaugiamės, kad bandoma pasiekti ambicingų rezultatų, mes irgi tokių rezultatų siekiame, tikrai labai svarbu e, būti ambicingiam šitoje srityje, tai yra svarbu mūsų piliečiams, kaip sakė gerbiamoji Gardinį, ir e, svarbu, kad institucijos bendradarbiautų šitoje srityje. Eurobarometro duomenys rodo, kad žmonės, kad ES gyventojai palankiai vertina atliktą darbą, tačiau mano, kad reikia dar didesnio bendradarbiavimo ES lygių civilinės saugos rytyje. Taigi manome, kad pasieksime ambicingą, tikimės, kad pasieksime ambicingą susitarimą tarp parlamento ir tarybos pakankamai greitai ir tris, tris pagrindinius dalykus norėčiau paminėti apie šį pasiūlymą, komisijos pasiūlymą iš komisijos perspektyvos. Visų pirma, visiškai atsižvelgiama į subsidiarumą ir į regioninių ir nacionalinių e, valdžios institucijų vaidmenį civilinės saugos rytyje, gyventojų apsaugos rytyje. Regioninės ir nacionalinės valdžios institucijos yra geriausias, e, geriausia, geriausia vieta, kurioje reikėtų priimti tos sprendimus. Ir, na, tai atsispindi mūsų pasiūlyme. ES užduotis yra padėti koordinuoti ir būtent Tai mes bandome ir išdėstyti šitame pasiūlyme. Dėl prevencijos. Jau pats laikas imtis ryštingų žingsnių ir nustatyti tikslesnės taisyklės apie e, katastrofų prevenciją mm, taikome integruotą požiūrį, nes rengėme, norime užtikrinti ne tik pasirengimą, bet ir užtikrinti gerą prevenciją, gerą tokių katastrofų prevenciją. Na, o taip pat kalbama apie reikalingas priemonės, kurios gali padėti greitai sureaguoti kilus katastrofoms. E, siūloma sudaryti savanorišką rezervą ir ES finansavimą teikti, kai yra tam tikrų, kai yra nustatyta stoka išteklių. E, yra taikomas požiūris iš apačios į viršų pasiūlyme, siekiama remtis valstybių narių ištekliais ir narių, savanoriškomis pastangomis. Šiame pasiūlyme numatyta mažai labai griežtų prievalių, bet mes manome, kad reikia žengti šiek tiek toliau ir valstybės narės ir parlamentas taip mano. Taigi dar kartą dėkoju už tai, kad dirbate su mumis ir greitai, manau, vėl sustiksime. Dėkui. Ačiū. Danijos pirmininkaujančios valstybės atstovas taip pat atvyko į mūsų posėdį. Sveikinu jį ir suteikiu žodį kalbėti tarybos vardu. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti už puikų bendradarbiavimą šiuo klausimu su Europos parlamentu ir kaip komisijos atstovas informavo, tai pirmasis klausimas, kuriuo mes kartu turime priimti sprendimą dėl komisijos pasiūlymo vadovaujydamiesi Lisabonos sutartimi. Darybos prasidėjo šių metų vasario mėnesį dėl komisijos pasiūlymo ir jau po to mes jau pradėjome aptarnėti visą pasiūlymo tekstą. Labai svarbu geriau pasiruošti, pateikti suderintą pasiūlymo tekstą darbo grupiai, atsižvelgiant į svarbiausius klausimus. Atsižvelgiant į valstybių narių nuomonę, reikėtų pasakyti, kad kai kurios abejoja dėl naujų elementų šiame pasiūlyme. Be to yra tam tikro neužtikrumo dėl kai kurių naujų komisijos pasiūlyme atsispindinčių e, elementų poveikio. Valstybės narės apskritai pritarė, kad likščioliniai teisės aktai būtų apjungti į vieną bendrą e, civilinės saugos teisės aktą ir reikia pasakyti, kad viskas prasideda ne nuo pradžios. Yra jau dabar plėtojimas išplėstinis bendradarbiavimas, jis vyksta įvairiose srityse ir leidžia valstybėms padėti, teikti pagalbą, kurios susiduria su stikinėmis nelaimėmis ir gamtos katastrofomis. Labai svarbu, kad pasiūlymas būtų labai geros struktūros ir kad būtų numatytos priemonės veiksmams nelaimio akivaizdoje. Danija, pirmininkaujanti taryboje, inicijavo struktūrinę e, diskusiją birželio 7-8 dienomis Luksemburgė. Todėl iki tol dar nereikėtų priimti jokių sprendimų, reikėtų tik tai stengtis rasti atsakymus į tuos tris svarbiausius klausimus, dėl kurių dar iš esmės nėra susitarta. Bet mes žinome, kad nauji elementai, pavyzdžiui, dėl savanoriškų ES pajėgumų apibendrinimo, tas klausimas turi būti aptariamas birželio mėnesį ministrų taryboje. Apibendrinamas norėčiau pasakyti, kad šiuo metu mes siekiame išsiaiškinti, kiek toli siekia nauji komisijos pasiūlymo elementai ir tik po to kreipsimės į valstybės narės ir žinoma mes tikimės sklandaus bendradarbiavimo su šiuo komitetu. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį pranešėjai atsakyti į klausimus. Gardinė. Sì, grazie. Taip, dėkoju. Išklausėme kolegas. teigiamas nuomonės. Dėkoju jiems už, už tokį nusteikimą dirbti kartu, imtis konkrečių veiksmų, kad būtų pasiekta, kad bus skurtas šitas mechanizmas. Man taip pat malonu girdėti tai, ką sakė komisija, kad ši. Šį Šis instrumentas yra reikalingas mūsų gyventojams, kad jie nori to mechanizmo ir man atrodo, kad tai padės ir tarybai, kuri susitiks, kuri posėdžiaus birželį, padės tarybai būtent e, išsklaidyti abejones dėl kai kurių pasiūlymo aspektų. Nes man atrodo, kad ir vyriausybėms dabar reikia teikti konkrečius atsakymus piliečiams, atsakyti jiems, nes mūsų tie gyventojai, piliečiai žiūri tai, ką mes darome, laukia mūsų veiksmų, e, tikisi iš mūsų tam tikrų veiksmų ir nori, kad būtų atsižvelgiama į jų konkrečius lūkesčius, į konkrečius e, poreikius. Man atrodo, kad niek, daugiau nebėra ko pasakyti šiuo atveju. Aš e, tiesiog džiaugiuosi, kad e, matau tą konstruktyvumą, nusiteikimą dirbti kartu. Ir po tarybos sustikimo birželio mėnesį, manau, ir toliau teigiamai e, darbas vyks, greitai pasieksime susitarimą. 2013 metais yra numatyti terminai ir tikiuosi, kad per pirmąjį svarstymą mes jau pasieksime susitarimą. Dėkoju. Frau Gardini. Ačiū, ponė Gardinė. Terminai yra tokie, esame pagrindinis komitetas e, atsakingas už šią temą, todėl pakeitimus galima teikti iki tiksliau svarstysime juos e, birželio 2021 dienomis, e, pakeitimų teikimo terminas, tiksliau prane, dar e, galima teikti pakeitimus iki rugsėjo 26 dienos 15 valandos. Svarstysime pakeitimus e, lapkričio 5-6 dienomis. E, Envi komitete balsavimas numatytas lapkričio 28-29 dienomis ir per sausio plenarinę savaitę galėsime balsuoti dėl šio pranešimo. Dėkuoju visiems diskusijų dalyviams. Pradėsime svarstyti kitą darbo atvarkės klausimą 22. Krisa Deiviso klausimas, į kurį atsakoma žodžiu. Jo tema Europos zoologijos sodai. Ta proga suteiksiu žodį Kristui Deivisui, kad jis galėtų patikslinti, pristatyti savo klausimą. Prašau. Ačiū pirmininkė. Kadangi pirminis klausimas buvo jau anksčiau e, pateiktas, tai galbūt galėtume paprašyti komisijos atsakyti į tą klausimą Po to aš pateiksiu savo papildomas pastabas. Pirmininkas, gerai, žodis teiksime komisijai. Labai ačiū, pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau pareikšti, kad Europos komisija labai džiaugiasi parlamento rodomo ir jūsų komiteto rodomo susidomėjimo Europos zoologijos sodų būklė. kalbant apie Europos zoologijos sodo direktyvą. Žinote, kad komisijai labiausiai rūpi išlaikyti, išsaugoti biologinę įvairovę laukinėje gamtoje, vadinamosios insito priemonės ir joms daugiausiai dėmesio skirimo biologinės įvairovės strategijoje bei atitinkamai direktyvoje tiek mm, ES mastu, tiek pasaulio mastu. Vis dėlto jau keli metai, nes ši direktyva buvo priimta prieš dešimt metų. Per tą laikotarpį mes turėjome konstatuoti, kad e, reikia užtikrinti biologinę, išsaugoti biologinę įvairovę taip pat ir laukinėje gamtoje dar labiau. Todėl e, turime numatyti atitinkamą vaidmenį tenkantį zoologijos sodams, e, išsaugant biologinę įvairovę. Todėl neseniai atlikome atitinkamą tyrimą dėl laukinės gamtos išsaugojimo Tyrimą atliko Europos zoologijos sodų ir akvariumų asociacija, nepriklausomas partneris. Išvadose pripažįstama, kad zoologijos sodams gali atitekti labai svarbus vaidmuo išsaugant atskiras gyvūnų rūšis. Ir ir gali uh, atlikti svarbu vaidmenį uh, paleidžiant tas išsaugotas rūšis į laukinę gamtą. Mes e, remsimės tyrimo išvadomis, gyvendindami tolesnius veiksmus. Taip pat e, asociacija gimė laisvi, atliko atitinkamą tyrimą, mes palaikome taip pat e, nuolat ryšį su šia asociacija ir atsižvelgsime į jos išvadas. Su šios asociacijos atstovais jau aptarėme, kokiu tolesnių veiksmų vertėtų imtis, kadangi jie atliko tikrai plataus masto gilų tyrimą kuriuo grindžia savo keliamus reikalavimus, todėl komisija būdama sutarčių e, sergėtoje dabar svarstys, ar reikia imtis kokiu nors konkrečiu veiksmu. Vis dėlto iš pirmųjų susitikimų su gimė laisvi asociacija galime daryti išvadas, kad Jie nenorėtų, jog komisija pirmiausiai dabar jau imtųsi teisinių žingsnių, teisinių veiksmų, kad asociacija galėtų pati bandyti įtikinti valstybės narės pakeisti savo politiką. Mes palauksime, kai pasibaigs tos konsultacijos su valstybėmis narėmis ir tik po to galbūt imsimės tolesnių veiksmų susijusių su minėtų tyrimu. Norėčiau priminti, kad uh, komisija didžiąją dalimi privalo tikrinti, kaip yra perkeliami atitinkami teisės aktai. Jeigu konstatuojame, kad jie perkeliami nepakankamai, imamės tink, reikiamų veiksmų ir jau uh, teismas yra prieimęs pirmąjį nutarimą, e, kuriuo atitinkamai valstybei nariai nurodoma pakeisti ir e, pagerinti Europos teisės perkelimą zoologijos sodų tvarkymo išlaikymo srityje. Mes e, taip pat bandome sukurti atitinkamą sistemą siekiant e, nustatyti pagrindinius svarbiausius kriterijus, kuriais vadovaujantis būtų galima pagerinti zoologijos sodų valdymą ir ES lygmenių geriau tinkamiau naudoti zoologijos sodo infrastruktūromis. Ačiū dabar Kris Deivis, ačiū pirmininkė. Palankiai vertinu komisijos atsakymą. Džiaugiuosi, kad atvyko e, direktorė atsakyti į šį klausimą. Bonfree asociacija, giminėsvių asociacija paskelbė savo atinkamas ataskaitas apie zoologijos sodų būklę Europos Sąjungoje. Zoologijos sodai buvo pasirinkti atsitiktinė tvarka, tačiau tai yra išsameusias tyrimas po to, kai prieš 13 metų buvo patvirtinta direktyva ataskaitoje yra nustatomi tam tikri standartai e, su direktyvoje, e, kad būtų išlaikoma biologinė įvairovė, kad būtų šviečiama visuomenė ir e, zoologijos sodai tikrai neturėtų būti gyvūnų kalėjimai. Niekas nenori, kad gyvūnai juose laikomi kentėtų ir ataskaitoje pabrėžiama, kad labai dažnai standartų nesilaikoma, tačiau dėl to, kad apie juos nežinoma, o ne dėl to, kad e, tikslingai taip elgiamasi. Ir e, komisija galėtų pradėti sutarties pažydimo procedūros beveik kiekvienos valstybės narės e, atžvilgių, tačiau tai nebūtų tinkamiausias būdas elgtis, galbūt verčiau reikėtų skatinti keitimasi teigiama patirtimi ir ES yra nemažai zoologijos sodų, kuriuose laikomas labai aukštų standartų. EASA, e, e, Europos e, zoologijos sodo asociacijos nariai, maždaug 270 iš 4000 zoologijos sodų iš viso esančių Europoje priklauso asociacijai ir yra sukaupę daug teigiamos patirties, tačiau atrodo, kad esama tam tikro konflikto tarp organizacijų, kurios nori tvirtinti aukštesnius standartus zoologijos sodose. Pavyzdžiui, ESO vykdomasis direktorius Leslie Diki, tikras profesionalas, e, skatino e, nedalyvauti šią savaitę pristatomai asociacijos e, gimė laisvi pristatomai ataskaitė, nes ši asociacija mano, kad gyvūnai neturėtų būti laikomi zoologijos soduose. Tuo tarpu mes turime sustaikyti su zoologijos sodo egzistavimu ir turėtume stengtis, kad visos procese dalyvaujančios organizacijos susėstų prie vieno stalo. Pirmininkė, galbūt jūs galėtumėte pasistengti kažkokias gairias patvirtinti, e, kuriamis vadovaujantis būtų galima šios organizacijas prie vieno stalo susodinti, grįžtant prie komisijos atstovės pasisakymo ir e, e jos minėtos e, asociacijos gimė laisvi ataskaitos. Noriu paklausti, ar komisija pripažįsta, kad kėl problemų dėl antrojo direktyvos straipsnio, kuriame teigia, kad jeigu zoologijos sodose e, nelaikomas pakankamas skaičius arba didelis skaičius gyvūnų, tai jiems būtų galima taikyti išimtis. Tuo tarpu Italijoje tik aštuoni zoologijos sodai turi atitinkamas licenzijas, nors e, iš viso yra 60-70. Galbūt reikėtų nustatyti, patvirtinti tam tikrą uh, arba suteikti valstybėms narėms praktinę pagalbą, kaip geriau interpretuoti direktyvos nuostas ir ar komisija yra pasirengusi e, tokį aiškinamai darbą atlikti. Taip pat e, galbūt komisija svarsto galimybę e, pakviesti priežiūros institucijų veikiančių valstybėse narėse atstovus, pasidalinti teigiamą patirtimį, kad e, būtų vykdomas komandinis darbas mm, ES lygmenių. Noriu paklausti, e, jei visi zoologijos sodai neturintis e, leidimų, neturintis licenzijų, juose laikomi nykstančių rūšių gyvūnai, ar galite imtis kokiu nors veiksmu kad būtų veiksmingiau pasitelkiamas direktyvos nuostatos e, ir užtikrinamas jų įgyvenimas taip pat ir tose neregistruotose zoologijos sodose. Ačiū Krisui Deivisui, ačiū mm, komisijai. E, steiksime galimybę jai atsakyti. Dabar kalbės ponia Okunijo Lainin, Andres Barėja. Jau užsiregistravo kalbėti, prašau klausti trumpai, kad komisija galėtų sureaguoti. Pone Okunijo. Kalbėsiu trumpai, pan pirmininkė, tai yra labai svarbi tema. Mėly kolegos, elkimės pragmatiškai. Kur slypi problema? Slypi tame, kad ES direktyva, kurios nepageidavo kai kurie zoologijos sodai, Tačiau šios direktyvos nuostatos tikrai yra puikios, turint omenyje zoologijos sodų, e, parkų ir akvariumų standartus Europoje, tačiau esama zoologijos sodų, kurie nesivadovauja netaiko direktyvos nuostatų. Zoologijos sodų ir akvariumų savininkai netinkamai atlieka savo darbą, tačiau taip pat kaip ir kitų profesijų, pavyzdžiui, restauratorių atstovai būna geri, blogi, Europos parlamento nariai, kai kurie būna geri, kai kurie mažiau geri, taip, taip ir čia. Taigi, kokie, koks būtų šios problemos sprendimas? Galbūt reikėtų patvirtinti griežtesnę direktyvą, naują direktyvą Girdėjau šį pasiūlymą iš kai kurių fondų, asociacijų e, atstovų lūpų, ne iš Kriso Deiviso. E, tačiau kiti teigia, kad direktyva yra puikia e, ir nereikia jos peržiūrėti. Ir kodėl? Kadangi būtent zoologijos sodų operatoriai, kurie susibūrė į zoologijos sodų ir akvariumų asociacija savo darbą atlieka puikiai, atsakingai ir tinkamai įgyvendina šios direktyvos nuostatas. Būtent e, juose šiuo metu saugomos tam tikros gyvūnų rūšis, e, e, vykdomi jų veisimo projektai ir tai prisidedama prie biologinės įvairovės mūsų planetoje išsaugojimo. Šios įstaigos atlieka puikų darbų, tačiau taigi nemanau, kad e, jeigu direktyvos nuostatos e, taptų griežtesnis, tai tie zoologijos sodai, kurie dabartinės direktyvos nesilaiko, laikytųsi griežtesnės direktyvos nuostatus. Asociacija gimė laisvi, siūlo uždaryti zoologijos sodus ir paleisti gyvūnus į e, laukinę E, gamtą. Tačiau taip neišsaugotume biologinės įvairovės, nes būtent zoologijos sodose atskiros gyvūnų rūšis yra e, saugomos ir e, ten sugebama jas išsaugoti. Taigi, baigime vadovautis ideologinėmis dogmomis. Reikia kalbėti taip pat apie 3148 darbo e, vietas, e, darbo, e, darbo vietas Prancūzijoje zoologijos sodose, dešimčius tūkstančių darbo vietų visoje Europoje, 43. Manau, kad reikia visus faktus padėti ant stalo, E, ir išklausyti taip pat kolegų nuomonės reikia, sako pirmininkas Jolaina. Gerai, kad mes kalbame apie zoologijos sodus Europoje, jiems tenka taip pat didelis vaidmuo, milijardas žmonių aplanko juos per metus, vaikai, jaunimas gali kunos pasimokyti. Ten labai gerai pasikeisti nuomonėmis, tačiau nemanau, kad reikalingi kokie nors nauji teisės aktai, bet reikėtų tiesiog griežčiau įgyvendinti ES direktyvą dėl zoologijos sodų tvarkymo. Norėčiau paklausti, kaip komisija e, kontroliuoja, ar valstybėse narėse ši direktyva tinkamai įgyvendinama, ar bendradarbiauja zoologijos sodų valdytojai, Taigi reikėtų pasidomėti tos direktyvos įgyvendinimo klausimais. Nemanyčiau, kad šioje srityje reikalingas ideologinis diskursas dėl to, ar reikalingi zoologos sodai ar ne dėl to, ar čia yra puoselimas tam tikros gyvūnų rūšis, dėl to, kad kitos gali, jos gali kitur išnykti. Gracias, sí, brevemente. En sustitución de mi compañero Andrés Perello, que es. Ačiū. Norė... Aš pavaduoju kolegę ir jos įgaliojimų norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad šitas klausimas iš tikrųjų yra svarbus. Zoologijos sodas tai yra ir tam tikra įmonė, Tačiau kita vertus čia yra išsaugojama rūšių įvairovė, bet to čia laikomi yra gyvūnai tam tikrose sąlygose. Reikia paminėti tam tikrus Iberijos e, regioną. Iberija, Iberijos lūšių e, rūšės ir mm, kitus aspektus. Direktyvos antrajame straipsnėje direktyvos antrajame straipsnėje niekas nepasikeitė. Ten yra. Ten licen, sakoma, kad licenzija yra suteikiama zoologijoms sodams nuo tam tikro dydžio. Tačiau kita vertus reikėtų pagalvoti, kaip paskatinti zoologijos sodų steigimasi. Taigi komisija uh, E, turėtų pakeisti tą antrąją straipsnį, ten, kur kalbama apie procentus, norint gauti e, licenciją eksploatuoti zoologijos sodą. Kita vertus, kai kurios valstybės neperkelė direktyvos nuostatų. Reikėtų žinoti, kiek valstybių arba koks jų procentas neįgyvendino direktyvos nuostatų arba nepakankamai perkelė nacionalinę teisę dėl Bonfrees organizacijos. Buvo pateikta įvairiausios statistikos, bet kaip ten bebūtų, lankytojų susidomėjimas yra didžiulis, nors reikėtų patikimesnių duomenų. Be to, zoologijos sodų inspektavimo kriterijai yra nepakankamai aiškus dabartinėje direktyvoje. Aš pritariu jo lainin e, nuomoniai aš turintis dvi mergaitės tikrai e, suprantu, kad zoologijos sodų reikšmė šeimai, vaikams yra didžiulė. Žinoma, yra svarbu išsaugoti tam tikras gyvūnų nyksačias rūšis. You, me... Dėkoju, pirmininkė. Atsakysiu pirmą į Kriso Deivis klausimus. Iš tiesų, mes ketiname tų naujų sutarčių dėka pasitelkti išorės partnerius ir parengti gairias. Ir šitame, atlikdami šitą darbą, mes konsultuosime su visais suinteresuotaisiais subjektais, konsultuosimės su asociacija Gime Laisvi, su JAS, su valstybėmis narėmis, nes būtent jos visų pirma yra atsakingos už zoologijos sodus ir taip pat konsultuosime su mokslininkais. Nepamirškime, kad kalba eina apie tai, jog reikia išlaikyti gerą apsaugos būklę ir saugoti gyvūnų rušis ir tam reikia mokslinių duomenų. Šito proceso pabaigoje tikimės, nors kol kas nežinome dar kokie bus rezultatai, tikimės surenkti sustikimą su visais suinteresuotais subjektais, su valstybėmis narėmis ir jo metu valstybėms narėms pateiksime darbo rezultatus. Tikimės, kad valstybės narės prisims įsipareigojimus e, vykdyti tolesnį darbą. Tai toks būtų vienas elementas. Taip pat norėčiau pakalbėti apie mūsų atliekamą praktinį darbą. Apie jį taip pat buvo klausima. Mes dirbame su kolegomis iš sveikatos departamento, rengiame mokymus, mokome veterinarus, atsakingus dirbančius zoologijos soduose valstybėse narėse. Uh, Taip yra skatinamas jų informatumas, jie yra informuojami apie tai, kad reikia išlaikyti geresnę apsaugos būklę ir saugoti rūšis zoologijos sodose. Kalbant apie antrąjį direktyvos straipsnį ir apie žodžio significant, reikšmingas reikšmę, tai Chris Davis jau seniai dirba šitame parlamente ir Jis jau daug prisidėjo, kaip ir, ir kiti, prie įvairių teisėkuros procesų. Aš pripažįstu, kad ne visada pavyksta mums aiškiai suformuluoti teisės aktus, ne visada yra užtikrinamas tas aiškumas teisėkuros proceso metu. Turime užtikrinti, kad visi teisės aktai, kuriuos rengiame, yra aiškus ir lengvai įgyvendinami. Ir dėl to žodžio significant, e, reikšmingas, tai reikia pasakyti, kad ir kitose teisės aktuose kyla problema dėl to termino, ne visada yra lengva jį interpretuoti. Mes turime tikrai pasistengti tinkamai interpretuoti. Dabar dėl kitų klausimų. Buvo du klausimai. Vieną, atrodo, uždavė e, Lainenas apie tikrinimą, kurį rengia komisija, apie tas patikras. E, ES valstybė, atsiprašau, valstybių narių teisės aktų sergėtojos yra visų pirma. Mes, atsiprašau, kaip sergėtojai teisės aktų mm, numatome, kad valstybės narės turi tinkamai įgyvendinti tos teisės aktus ir aplinkosaugos komitetas e, turbūt gerai žino, kad komisija dabar rengia naujas rekomendacijas dėl aplinkosauginių tikrinimų peržiūrėtas rekomendacijas ir jau dabar yra tokios rekomendacijos. Jos yra susijusios su aplinkosaugos teisės aktais, sus, ryšim su pramonės subjektais ir su gamtos, apsaug, gamtos apsaugos būklė. Tačiau nepakankamai rekomendacijų yra dėl gamtos apsaugos būklės. Mes savo pasiūlyme įtrauksime gamtos e, apsaugos būklės elementus, nes tai yra labai svarbus elementas, labai platus elementas. Na, nežinau, gali ir kilti problemų įtraukiant jį pasiūlymą dėl to platumo. Ir dar vienas klausimas buvo iškeltas dėl to, kad ne visos valstybės narės tinkamai perkelė teisės aktus. Aš galbūt e, neaiškiai pasakiau prieš tai ir atsiprašau dėl to, bet noriu pasakyti, kad direktyvos perkelimas, e, ji yra gerai perkelta į valstybių narių teisės aktus. Tik vienu atveju buvo kreiptas į ES teisingumo teismą ir tas konkreti valstybė narė pataisė savo teisės, nacionalinius teisės aktus, todėl dabar jau teisės aktai yra gerai per, perkelti į nacionalinės teisės. Dėkoju. Ačiū už diskusijas, atsakymus į e, užduotą klausimą. Šią temą dar svarstysime kurį laiką, manau. Linkiu dabar kolegoms gero apetito per pietus ir vėl sustiksime 15 valandą turėsime svečių, Koni Hedegard. Taigi prašau visų laiku 15 val. vėl sugrįžti į šią salę. Ačiū.